Iniziamo, dai. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo la seduta di questa mattina della Commissione Controllo sul Bilancio. Labas rytas. Pradėsime šio ryto posėdį. Biudžeto kontrolės komitetas. Eh, Taigi dabar septintas darbotvarkės punktas, tai yra 2009 metų biudžeto įvykdymo e eh, patvirtinimas. Europos Sąjungos bendras biudžetas. Pas mus atvyko dabar komisijos narys atsakingas už žemės ūkį. Sveikiname pana komisijos narį. Ir taip pat yra e, auditorių rūmų atstovai. Dabar e, sutikime žodį. Ačiū. Ponios ir ponai, e, parlamentarai. Dabar, kalbant apie trečiąjį skirsnį, Čia kalbame apie auditorumo pastabas keturioms sritims, tai yra žemės ūkis, aplinka, žemės ū, žvejyba, vartotojų apsauga. Tai yra 57 mm, milijardai eurų, tai yra beveik pusė ES biudžeto skiriama šiams sritims. Mes išvelgėme tokią situaciją, kad š šios lėšos. Yra skiriamas e, tikslingai ir tinkamai, tačiau yra dviejų, nuo 2 iki 5 procentų padaroma klaidų. Reikia peržvelgti šitą situaciją iš istorinės perspektyvos. Reikia e, prisiminti, kad šita klaidų skaičius e, yra daug didesnis negu 2008 metais. Ten buvo ten apie 2 procentai. 2008 metai yra iš esmės išimtiniai metai, nes e, e, apskritai šitos klaidos visada e, pasirodo apie 2 procentus. Dabar tikrindamas šias klaidas, audito rūmai, rūmų atstovai vietoje atlieka auditus ir tikrina visą situaciją ir teikiama tam tikrą pagalbą. Yra įvairios, įvairios pagalbos rūšės, pirmiausia. Tai uh, Pirma kategorija, sakyčiau, tai yra atitikimo reikalavimams klaidos. Tai e, gavėjai, pavyzdžiui, negali gauti tos ES paramos, tačiau jau gauna. Pavyzdžiui, 2009 e, metais e, komunalinė įmonė gavo užsa, užsakymą valdyti stadioną mieste ir, ir 504 hektarų sklypą turėjo E, turėjo valdyti ir už šį plotą buvo skirtas tam tikros išmokos, nors ten buvo nevystoma žemės ūkio veikla. E, nes būtent tokie reikalavimai yra, kad turėjo būti vykdoma žemės ūkio veikla tame plote, jeigu e, būtų reikalavima išmokų. Taigi, iš esmės, tai yra kritikuotinas teisės aktas, pagal kuriuos šio sklypo valdytojas galėjo įrodyti, kad jisai vykdė žemės ūkio veiklą tame sklype. Tačiau to iš tiesų nebuvo. Ir e, valdytojas šio, šio žemės sklypo iš tiesų neturėjo teisės gauti išmokų. Buvo padarytos dvi klaidos, vadinasi. Kitas dalykas tai yra lėšų sumos, dėl jų daromos klaidos, tai paprastai tokia būna atvejai, kaip pavyzdžiui, suma, kurios paprašo e, būsimasis potencialus gavėjas e, sumos e, ir šitą sumą nurodyta jo paraiškoje yra didesnė už tą, kuriams iš tikrųjų reikia. Ten apie 20 procentų iš tiesų ta suma yra padidinama. Ir paprastai Dviem atvejais buvo tokios klaidos, e, buvo nustatytos, čia Lietuvų rūmai nustatė. Tačiau yra ir e, e, kitos klaidų kategorijos, tai yra mm, nepriskiriamas kokiam nors ryčiai, tai yra taip pat klaidos, bet audito rūmai negali įvertinti šių klaidų poveikį ES biudžetui. Todėl uh, mes neįtraukėme šių klaidų į klaidų skaičiaus apskaičiavimą. Tačiau bet kokiu atveju tas klaidas reikia e, atsižvelgti, būtent e, vertinant e, lėšų skirimo teisėtumą ir tinkamumą. Aš norėčiau visų pirma į tai atkreipti dėmesį todėl, kad klaidos, apie kurias aš anksčiau kalbėjau, jų skaičius gali būti netgi dar didesnis, jeigu uh, mes turėtume visą informaciją apie finansinį poveikį ES biudžetui. Taigi, e, perim dabar prie kito e, audito rūmų e, argumento, tai yra administravimas būtent šių lėšų. Tai būtent sąlygų įgyvenimas, geografinis suskirstimas, E, išmokų. Iš esmės šios sistemos yra tik tai iš dalies veiksmingas. E, šitas antras teiginys paaiškina ir pirmąjį teiginį. Tai būtent e, trūkumai administravimo sistemoje prisideda prie to, kad netinkamai išmokamos lėšos ir, ir neteisėtai išmokamos lėšos gavėjams. Tai būtent šios sistemos du elementai susiję tarpusavio, kaip ir 2009 metų ataskaitoje parašyta. Uh, Taip, e, e, e, viena vertus tai yra AJAX sistema, čia prancūziškai pavadinimas, ir kitas dalykas tai yra šių netestai išmokėtų sumų gražinimas. Pirmas dėl, dalykas dėl AJAX. Tai auditų rūmai daug kartų nurodė, kad mano, kad sistemos, kurios gauna informaciją iš įvairių duomenų bazių, jos yra e, sėkmingesnės ir ten yra mažiau klaidų. Ir galima įtraukti e, naujas duomenų bazės į šią sistemą, būtent e, sukūrus naują duomenų bazę, pavyzdžiui, dėl žemės ūkio sklypių, sklypų apskaitos, čia pavyzdžiui, kur žemės ūkio veikla vystoma ir ten auginamos lyvogės ir e, vystoma vyno pramonė. E, ši informacija padeda išvengti klaidų. Ir auditorumai konstatavo, kad e, kalbant apie geografinį sklypų pasiskirstimą ir aktualizuojant domenų bazės, kuriuose nustatomi reikalavimai paramos gavėjams, jie kartais nedėra tarpusavyje šie sistemos elementai. Todėl kartais yra netinkamai išmokamos lėšos ir neteisėtai gauna lėšas gavėjai. Ir čia kartais susidurime su klaidomis, kurios, kurios padaro ir nacionalinės sertifikavimo įstaigos. Tai trečias dalykas dar susijęs su, su sisteminiu požiūriu yra susijęs su lėšų, kurios neteisėtai buvo skirtas susigražinimu. 2009 metais, lyginant su praėjusiais metais, e, padaryta pažanga. Tačiau apskritai e, situacija nėra patenkinama. Reikia dar labiau gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir komisijos, nes valstybės narės prisima didžiausią atsakomybę už e, šių išmokų gražinimą į ES biudžetą, nes šios, šias išmokas skiria nacionalinių lygmenių nacionalinės įstaigos ir e, taip pat reikalavimas arba prašymai išmokėti šias e, e, patenka į nacionalinės teisės reglamentavimo sritį. 1,3 milijardai buvo skirta šioms išmokoms. 2009 metais daugiau negu pusė buvo susigražinta, tai yra, bet su trijų metų pavėlavimo. tai yra, e, buvo susigražinta e, dar vėliau 123 e, milijonai, tai yra apie 10 milijonų. Tai yra, atsiprašau, 10 procentų išmokėtos sumos, o įvairių valstybių mokesčių mokėtojai dar sugražino 121 milijoną. 2009 metais audito rūmai konstatavo, kad metodai ir informacija, kurias taiko Generalinis žemės ūkio direktoratas, nėra tokie patikimi, kaip audito rūmų metodikos. E, Žemės ūkio generalinis direktoratas, kai daro savo išvadas, e, nustato, e, kad mažiau negu 10 procentų klaidų padaroma yra mokant išmokas. Ir tai šios, ši informacija remiasi nacionalinių išmokų, tiksliau mokėjimo agentūrų informacija. Todėl E, šių klaidų, kurias nustato e, Žemės ūkio generalinis direktoratas, negalime palyginti su audito rūmų nustatytomis klaidomis. Šie skaičiai skiriasi. Čia e, audito rūmai, pavyzdžiui, dėl AJAX sistemos klaidų pareiškė pastabą Graikijos nacionalinio mokėjimo agentūrai. Dabar baigti norėčiau pasakyti, kad kad e, aiškinantis e, e, nacionalinės teisės aktus reiktų vis dėlto taikyti geresnę teisinę sistemą ir patobulinti teisės aktus. Pone komisijos nariai, Šulcai. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le député. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai auditorumų nariai. Man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir kalbėti apie žemės ūkį ir kaimo plėtrą bei nesnį paskelbtą audito rūmo ataskaitą. Aš manau, kad labai svarbu yra tinkamai valdyti vykdomą po politiką ir tik taip mes galėsime užtikrinti, kad jos rezultatai būtų sėkmingi. Pastaruoju metu žemės ūkio srityje klaidų lygis buvo sumažintas labai ženkliai. Ir tai liūdė, mano galva, kad žemės ūkio politika yra tinkamai administru, administruojama. Mes taip pat patikrinome kelias imtis valstybės narėse ir mano tarnybos taip pat atliko patikrinimus ir auditus. Taigi, ši teigiama išvada yra padaryta po uh, labai išsamių analizių. Tačiau bet kuriuo atveju mes turime stengtis dar labiau mažinti kaimų klaidų lygį tam, kad mūsų, kaimų, mūsų žemės ūkio politika būtų dar veiksmingesnė. Pasidalėjamojo valdymo sritise labai svarbu yra plėtoti gerą bendradarbiavimą. Būtent todėl aš atidžiai stebiu, kaip politika yra vykdoma nacionaliniu lygmeniu. Mes e, reikalaujame, kad būtų parengti veiksmų planai skirti valdymo ir kontrolės e, sistemoms gerinti. Ir jeigu mes manome, kad šios sistemos ne, nepakankamos, tuomet mes galime kelti raudoną kortelę ir sustabdyti mokėjimus. Pastaruoju metu tai ne, nebuvo reikalinga. Savo darbo metu aš tengiuosi sustiprinti jau padarytą pažangą, ypač prioritetinėse sritise. Pirmiausia, tai yra integruoto valdymo sistemos tai, kas yra vadinama Ajax. Man atrodo, kad tai yra patikima ir veiksminga priemonė, kurią galima taikyti visose valstybės narėse, jį taikoma gan veiksmingai, nustatant pažeidimus. Jį pasiteisino praeitėje Graikijoje ir neseniai Rumunijoje. Audito rūmai reikalauja, kad būtų rinkama tikslesnė informacija apie žemės plotus. Aš tam pritariu. Mes e, atlikome kasmetinius patikrinimus, tikrindami, kaip yra matuojami e, sklypai ir tais atvejais, kai mes nustatėme pažeidimų, pranešėme apie juos valstybėms narėms ir jos turėjo imtis priemonių jiems ištaisyti. Bet to mes raginame visas įstaigas keistis geriausią praktiką tam, kad mažiau patyrusios agentūros galėtų pasimokyti iš tų, kurios turi daugiau patirties. Dar vienas, vienas svarbės rytis, tai yra uh, uh, sugražintos lėšos, išieškotos lėšos. Ir šios, uh, šių lėšų rodikliai taip pat yra geresni. Nuo 2007 iki 2009 metų valstybės narės sugebėjo išieškoti 49 procentus neteisėtai išmokėtų išmokų. Tai yra labai gera, gera pažanga, ypač jei tai palyginsime padėtį su uh, padėtimi, kuri buvo uh, tuomet, kai mes įvedėme 50-50 taisyklę. Toliau o, mokėjimai. Aš norėčiau, kad mokėjimų sistema ateityje būtų stipresnė ir kad leidimus užduodant e, tikrinimo atsiprašau pareigūnai turėtų daugiau galiojimų ateityje. Teismai, teism, audito rūmas reikalauja, kad kad tikrinimo pareigūnai gautų savo skaičius iš leidimus užduodančių pareigūnų ir galėtų juos palyginti. Mes atlikome įvertinimą ir atliekame kelis kitus tyrimus. Mano pagrindinės prioritetas yra reformuoti bendrą žemės ūkio politiką. Politiškai mes kalbame apie pirmąją ramstį ir jo supaprastinimą tai atitinka mūsų politinės e, gairės. Ir aš tikiuosi, kad tai leis mums dar geriau susigražinti netesti išmokėtas lėšas. Aš manau, kad e, auditą galima dar labiau supaprastinti tam, kad būtų sumažinta e, smulkiam ir vidutiniam verslui tenkanti našta. Be to, Bet to manau, kad reikės supaprastinti ir kompleksinio paramos susijimo e, taisyklės. Komisija mano, kad svarbu yra paremti e, dirbančius ūkininkus, realiai dirbančius ūkininkus. Mokėjimo agentūros e, susivienijo, sudarė darbo grupę, laikiną darbo grupę, kuri nagrinėja, ko, kaip galima būtų sumažinti administracinę naštą. Bendrai žemės ūkio politika yra skiriama didžiulė ES biudžeto dalis ir todėl būtina šią politiką tinkamai valdyti. Ir aš taip ir stengiuosi daryti. Galvodamas apie ES piliečių lūkesčius ir tikėdamasis jūsų paramos. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir su manumu sakysiu bet kokius klausimus. Ačiū. Dabar ponas Vyčiamat Kakis. Ačiū, ja, e, ponia pirmininkė ponė komisijos narinčiavas. Aš dėkoju Jums už Jūsų pastabas. Aš pastebiu, kad Jūs esate jau patyręs ekspertas šioje srityje, nes Jūs ir savo šalyje jau dirbate kaip žemės ūkio ministras ir puikiai išmanote šias problemas. Ir mes kaip mm, pastebime, Jūs e, esate pasiruošęs diskutuoti. Be to, E, norėčiau pasakyti, kad ir ponas Kretienas, kuris auditorumuose dirba, prieš, dirb, prieš, prieš dirbdamas auditorumuose jis dirbo taip pat žemės ūkio srityje. Todėl puikiai žino šią sritį, nes jisai ją jau anksčiau kontroliavo. Taigi, ponios ir ponai, mes kalbame apie didžiausią išlaidų eilutę ES biudžete. Ir čia nuolat girdime mm, kritiką. Nors daugelis srityje gal ne visai pateisinama šitą kritiką. Mes, e, jeigu pastebime, kaip puikiai veikia e, kontrolė E, šioje srityje. Ir e, jeigu mes e, pasvarstome, kaip parlamentas vykdo netgi savo kontrolę, prisiminkime AJAX sistemą, tada aš jaučiu tam tikrą pagarbą šios srities kontroliai. Ir čia palyginti su vakarykštė mūsų tema, su sanglaudos lėšomis, iš esmės žemės ūkio srityje yra kontrolė vykdoma geriau, susigražinama, susigražinama lėšų daugiau. Taigi darbas yra sėkmingesnis šioje srityje. Uh, Ir taigi e, dabar, kai komisija kalba apie valstybių narės, apie jų e, prisimtą atsakomybę, tai galime iš tikrųjų nukelti skrybelę prieš komisiją, nes jie išreikalauja iš valstybių narių atsakomybės. Net, žinoma, Bulgarija ir Rumunija kyla dar vis dar didelių problemų ir e, e, tiesiai pasakysiu, ponia komisijos nary, aš e, iš tiesų dar pasigendu šiek tiek e, Graikijos paminėjimo, nes Graikijoje nesibaigė problemos. E, tačiau apie jas nelabai kalbame. Iš tiesų, reikėtų pasakyti e, tikrą tiesą. Graikijoje, žinoma, pasiekta nemažai, tačiau dar ne viskas e, yra padaryta įgyveninant AJAX sistemą. Tačiau dabar man kyla ir tam tikrų rūpešių dėl ateities. Mes norime e, šitą e, kontrolinę ataskaitą panaudoti tam, kad e, kažko išmoktumėm ir ateičiai. Iš esmės, e, E, ateityje galbūt nebus tiek daug tiesioginių išmokų, tačiau bus e, skirima parama žemės ūkio arba kaimo vietovėms. Čia mes žinome, kad e, kontrolė tokiuose srityse yra sudėtingesnė, čia mes žinome iš sanglaudos srities finansavimo. Taigi, nuolatinė kontrolė bus vykdoma remiantis tam pačiamis taisyklėmis, kaip kokios yra taikomas sanglaudos politikos srityje. Ir aš dabar aš norėčiau paklausti, kaip jūs iš tiesų tai įgyvensite šią kontrolę, nes e, nes e, su AJAX e, sistemomis negalima kontroliuoti, kaip visa produktų grandinė, gamybos grandinė yra prižiūrima žemės ūkija. Ir mes turime dabar pažvelgti į tai, kurgi kyla klaidos. Didžiulė klaida yra taisyklės ir jų aiškinimas. Ir čia aš norėčiau e, čia e, abiejų e, suinteresuotų šalių paklausti, tai yra komisijos ir audito rūmų. Tai kodėl nevykdoma tai, kas vykdoma sąglaudos politikos srityje, tai kodėl nėra trišalio dialogo? Iš tiesų, žinoma, astikiniai tyrimai yra vykdomi, tačiau kaip mes galime, pavyzdžiui, e, analizuoti e, tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, e, kaip pievų, kaip ganyklų vystimą. Nes iš tiesų čia reikia įsigilinti į žemės ūkio sritį, čia reikia turėti tam, tam tikrų aiškių taisyklių, paprastesnių taisyklių, nes visų pirma, ganyklų ir pievų priežiūra Škotijoje ir, pavyzdžiui, kur nors kitoje šalyje skiriasi. Tai ir aš norėčiau paklausti auditorumų kodėlgi ne, šio, e, kodėlgi e, nesorganizuoti trišalių dialogų, pavyzdžiui, e, kontroliuojant tam, tam tikras imtis. Ir čia aš turėčiau galbūt truputėlį apginti komisiją, nes interpretuojant tam tikras apibrieštis pavyzdžiui, dėl tam tikrų taisyklių, e, trūksta tam tikro susikalbėjimo. Taigi, dar man trūksta aiškaus signalo, kaip galima padidinti spaudimą valstybėms narėms. Pavyzdžiui, mes čia jau konsultavome kelis kartus, panas Kirtienas jau, pa, pa, uh, jau pasakė, kad Graikija, pavyzdžiui, dešimt metų gavo išmokas, nors Ajax sistema ten neveikia. Ir čia Kodėl suklostė tokios aplinkybės? Kodėlgi tai buvo tęsiamas tos išmokų mokėjimas, jeigu tiksliai žinoma, kad valstybė narė nesilaiko taisyklių? Aš, e, aš galiu dar paaiškinti Jums čia iš klausimo e, raštų pateikto e, kad administravimas tokių išmokų yra pakankamai silpnas. Ir čia pasakyta, E, kodėl komisija be atitinkamų sertifikatų ir ataskaitų e, skiria tam tikras išmokas. Čia e, kalbama apie įvairias valstybės narės. Ir čia atsakymas yra. Išmokų sistema. Tai būtent tie. Avansiniai mokėjimai tai yra pateisinami E, metinėmis ataskaitomis, kurios yra pateikiamos po to. Tai būtent iš tada priimami, priimami sprendimai. Taigi e, iš, išmokama, išmokos yra išmokamos iš anksto, kaip tik, e, kai tik tai atitinkama, taisyk, atitinkama tam tikrom taisyklėms. Bet jūs tai darote ir tais atvejais, kai valstybė narė pažeidžia taisyklės. Ir jūs puikiai žinote, kad jie pažeidžia taisyklės, bet vis tiek yra išmokos skiriamos. Taigi nėra jokių disciplinuojančių priemonių. Iš tiesų, valstybė narė žino, kad netgi pažeidusi taisyklės ga, gali gauti finansavimą, nes gali jo reikalauti iš principo. Tačiau jūs turite teisę nu, nutraukti, sustabdyti tos mokėjimus. Jeigu matote, kad valstybė narė piktybiškai ir ilgą laiką pažeidinėja taisyklės, o Graikijos atveju taip ir buvo. O čia tik po 10 metų buvo sustabdyti mokėjimai. 10 metų tai yra pakankamai ilgas laikas, tai yra dėl to kilo didžiulė žala mokesčių mokėtojams. Todėl mes norėtume paprašyti jūsų pasvarstyti, kad šitą mantrą, tai jūs nuolat kartojami pažadai arba teiginiai, e, kuriuos girdime 10 metų, ponas Mulda, mano kolega, jau nuolat girdi šios e, teiginius, kad e, iš tiesų šitai žodžiai taptų darbais, kad mes turime turėti geresnės priemonės ir e, kad būtų aiškesnė taisyklės kaip valstybės narės turi reaguoti ir kaip jos turi laikytis taisyklių. Tai būtent ir turi būti atkreiptas dėmesys į tai ir pabrėžta, kad vis dėlto buvo netinkamas administravimas ir kad turi būti atitinkama tam tikriems reikalavimams ir, ir panečiološ, aš norėčiau pasakyti, kad e, veiklos e, ataskaita, ataskaita yra tinkama, e, ją pasirašė jūsų generalinis direktoras, bet aš norėčiau, kad pasirašytumėt ją ir jūs. Čia, žinoma, pasikeitė sistema, gal panas Kinokas čia jau pradėjo tos sistemos pokytį. Jūs, žinoma, prisimate tam tikrą politinę atsakomybę ir jūs turite ją tikrai prisimti. Būtent ati, ateityje numatyti yra e, vertinimo e, pranešimai arba ataskaitos. Ir čia aš norėčiau paprašyti, kaip e, jūs ateityje savo veiksmų plane manote panaudoti lėšas siekti politiniams tikslams, nes jūsgi siekite politinių tikslų. Dabar kompleksinis paramos susijimas tai yra kaimo vietovių parama, tai žinoma yra politiniai tikslai. Jūs esate taip pat e, įstatymų leidėjas, e, įstatymų, tiksliau, teisės aktų iniciatorius e, ir kaip ir mes. Ir kaip jūs sieksite, kaip bus panaudojamos tos lėšos. Ir dar kitas dalykas, aš norėčiau paprašyti, kad vis dėlto būtų nustatytos tam tikras priemonės, kaip galima sustabdyti mokėjimą, kaip Graikijos atveju. Kitas dalykas tai yra korekciniai mechanizmai. Jeigu mes pažvelgėme į skaičius, Tai vis dėlto, net jeigu jūs turite gerą korekcinį mechanizmą e, e, ir kontrolės mechanizmą, vis dėlto susidaro didžiulės sumos dėl klaidų. 2006 metais e, tai yra 42 procentai lėšų buvo susigražinta. Taigi, sakyčiau, 42 procentai tai nėra blogas skaičius, E, tačiau norėtųsi 100 procentų. Dabar 2009 metų e, skaičiai yra 10 procentų. Tik 10 procentų išmokų buvo susigražinta. Taigi e, tiek susigražinta sumų iš tų gavėjų, kurie neturėjo teisės gauti ES finansavimo. Taigi, e, čia, čia to, tokia atveju jau 50-50 taisyklė taikoma ir ten kalbama, kad 50 procentų sumos, kuri buvo neteisėtai e, sumokėta valstybė nariai, e, ji taikoma 50 procentų suma kaip bauda. Dabar pagal šitą logiką 90 procentų sumos prarasta, nes buvo neteisėtai išmokėta. Ir valstybės narės mokė, mokesčių mokėtojai nubaudžiami. Ir dar 50 procentų kaip bauda. Tai iš esmės tai yra dviguba bausmė. Tai yra tokia logika, kurios aš nesuprantu. Aš geriau sakyčiau, kad geriau būtų nutrauktas, sustabdytas mokėjimas ir būtų nustatytas tam tikras e, veiksmų planas, kaipgi toliau bus elgiamas šitomis lėšomis. Žinoma, e, e, dabar aiškiai pasakoma, kurios valstybės narės nusikalto ir tas aiškumas mums kartais padeda. Kitas dalykas tai yra supaprastinimas. Būtų labai gerai, jeigu mes bendrai galėtumėm interpretuoti ir aiškinti taisyklės, kad visi jas galėtų suprasti vienodai. Mums reikia tai nustatyti ir ateities finansinėje perspektyvoje. Vadinasi, reikia mums e, pažvelgti iš esmės e, į tai, kad įgyvendinimo taisyklės valstybėse narėse būtų e, vienodos ir suprantamos visiems. Nes iš esmės norėčiau paprašyti, kad jūs e, parengtumėte veiksmų planą, kaip jūs suprantate supaprastinimą ir uh, Nes iš esmės valstybės narės nelabai nori tų paprastesnių taisyklių, nes sudėtingos taisyklės leidžia paslėpti tam tikras klaidas ar piknaudžiavimą. Taigi mes norime tokio veiksmų plano ir šioje e, biudžeto e, prieimimo procedūroje mes norėtume, kad jūs pateiktumėte tokią informaciją ir e, galbūt iki pavasario mes galėtume tikėtis šio veiksmų plano. Ačiū. Vuole intervenire la Corte o do la parola alla. Dėkoju. Ar auditorumai norėtų pasakyti, ar komisija iš karto suteiksim žodį? Merci, euh, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už jo pristatymą, ponui Hačimarkatis. Ir norėčiau paaiškinti keletą dalykų dėl informacijos valdymo dėl AJAX sistemos. Integruotos valdymo sistemos. Ja sukūrė komisija per pastaruosius kelis metus. Ir aš žinau, kaip ši sistema veikia vietoje. Jeigu keičiasi taisyklės, galima ją taip pat pakeisti. Mes turime atskirtą žemės ūkio sistemą. Tai reiškia, kad e, sistemoje leidžiama, kad e, gamybos kiekiai kasmet skirtusi, yra kontroliuojama, kas yra pagaminama tam tikruose žemės plotuose, kas yra išauginama. Taigi mes iš esmės turime dvi duomenų bazės. Viena apie geografinius plotus, ir kita apie ūkininkus. Daugiau kaip 80 pastaruoju metu atliktų mokėjimų buvo paremti AJAX sistema. Ji taip pat apima ir kaimo plėtros programą, nes ji priklauso antrajam ramščiui. Dauguma mokėjimų susijusių su žemės ūkio ir aplinkosaugos iniciatyvomis ir tai tuo, tuo pat metu yra kontroliuojama, kaip yra naudojama e, žemė. Taip geriau galima, tikslingiau galima nukreipti savo pastangas nei e, pirmajame ramstyje. Tai iš esmės yra mūsų išlaidų kontrolės pagrindas. Ir e, sistema dar tobulės, nes dabar mes sukaupėme patirties kaip kontroliuoti vairias valstybės narės ir mes nusprendėme valstybės narės prisimti daugiau atsakomybės dėl to, kas įvedama į sistemą. Mes naudosime komisijos tyrimų tarnybų sukurtą metodiką ir remdamiesi tuo valstybės narės galės pagerinti savo kontrolės priemonės, ypač e, apskaičiuojant, išmatuojant žemės klipų plotus. Mes e, nurodėme problemas, valstybės narės pagerins kontrolės sistemas, o kalbant apie duomenų bazių kokybę, valstybės narės turės atnaujinti ortografinės e, žemės klipų nuotraukas Taigi kiekvieną sklypą teks peržiūrėti. Ir jeigu valstybė narėje pasitaiko daug problemų, tai ortografinės nuotraukas atnaujinti reikia kas trejus metus, jeigu mažiau problemų, kas penkerius. Taigi tokiu atveju AJAX sistema taps labai efektyvę duomenų bazę, kuri padės geriau atlikti geresnę kontrolę, geresnį patikrinimą vietoje. Kalbant apie Graikiją, Generalinis direktorius atsiemė savo išlygas dėl Graikijos. Reiktų e, pagalvoti, ką reikia daryti iki e, sustabdant mokėjimą, jeigu yra numatytos nustatytos problemos. Graikijoje mes radome problemų, paprašėme veiksmų plano ir po to buvo sustabdyti mokėjimai. Kai Graikija išsprendė savo sistemos problemas, tai e, mokėjimas buvo atnaujintas, nes daugiau e, tai nebuvo tikslinga. Tačiau jeigu vėl bus problemų, mes vėl sustabdysime mokėjimus, jeigu priemonės nebus tinkamai gyvendintos. Taigi, kaip, e, esmė tame, kaip valstybės narės naudoja šias sistemas kasmet nes jei sistemoje yra klaidų, jas ištaisius, ypač ištaisius e, žemės klipų e, nustatymo klaidas, tai tada jokios išlygos nebėra tikslingos. Visgi, jeigu problemos išlieka, mes grįžtame prie šių priemonių. Tačiau dabar mes išsiaiškinome, kad duomenų bazė veikia tinkamai. Taip pat palankiai vertinu jūsų kvietimą e, vykdyti trišalės dėrybas dėl sanglaudos politikos, nes tai yra e, bendra atsakomybė ir komisija visiškai prisima savo atsakomybės dalį. Tačiau, kadangi valstybės narės yra atsakingos už savo duomenis ir savo patikrinimus, jos taip pat turi būti įtrauktos į diskusijas. Tad aš labai pritariu jūsų pasiūlymui. dėl ūkininko apibrėžimo. Ateityje ji reiktų padaryti aiškesnį. Tačiau dabar mes turime patikslinti tiesioginių išmokų e, reglamentus, kuriuose dabar ūkininkai apibrėžiami kaip asmenys dirbantį žemę arba gerai išlaika, geroje būklėje išlaikantis žemės ūkio paskirties žemę. Tai reiškia, kad arba arba, o ne ir ir. Taigi tie, kurie išlaiko savo žemę geroje žemės ūkio ir aplinkosauginėje būklėje, patenka į šį apibrėžimą. Ir mes galime prašyti valstybių narių tik tais laikytis taisyklių ir reglamentų. Taigi kalbant apie aišku apibrėžimą, kas yra ūkininkas ir kas yra aktyvus ūkininkas, tai yra politinis klausimas, kurį mes norėtume įsiaiškinti. Mes galime įsiaiškinti e, tą situaciją, kai žmonės išlaiko žemę geroje būklėje, tačiau jo, joje neūkininkauja. Taip e, vadinamieji neaktyvieji ūkininkai. Dėl mokėjimų sustabdymo ar pertraukimo. Tai darome, kad paskatintume valstybės narės uh, laikytis reglamentų bei sistemos reikalavimų. Tai kaip grasinanti priemonė, kuri labai veiksminga. Tai panaudojame dviem atvejais - Bulgarijos bei Rumunijos atvejais. Ir taip pat pagrasinome Graikijai, tačiau iš tiesų mokėjimų nesustabdėme, nes dabar turime jų veiksmų planus. Be abejo, jeigu iki šių metų pabaigos jie nebus pabaigti ir veiksmai neįgyvendinti, tai pritaikysime šią priemonę, sustabdysime mokėjimus. Be abejo, būtų gerai paaiškinti sąlygas, kokioms esant mes stabdome mokėjimus. Tačiau tik noriu pasakyti, kad tai naudojama e, kaip paskata valstybėms narėms laikytis teisės aktų, kaip tam tikra bausmė. E, dėl nacionalinių sąskaito patvirtinimo DAS ir ministro parašo ant jų. Na, tai reikia tikrinti ir Galbūt e, sertifikuojančios ar nepriklausomos institucijos galėtų tikrinti mokėjimo agentūras ir e, patikrinti nacionalinius sąskaito patvirtinimus, nes e, jie turi tikslesnę informaciją apie tai, kas vyksta. Kaip sakėte, pagal sutartį numatyta, kad komisija veikia, dirba kaip kolegija, veikia kartu. Todėl vienas komisaras negali pasirašyti už visus kitus. Aš negaliu pats pasirašyti komisijos vardu, nes mūsų atsakomybė yra bendra, jungtinė. Tačiau aš nesistengiu uh, išvengti savo atsakomybės, aš labai rimtai ją žiūriu. Egzistuoja 50-50 taisyklė. Tai nereiškia, kad mokesčių mokėtojai bus priversti mokėti du kartus. Tačiau mes norime taip paskatinti BŽUP lėšų išieškojimą. Ir 2007 metais buvo išieškota 33 procentai BŽUP lėšų. Kai buvo pritaikyta šita 50-50 taisyklė, 2009-aisiais išieškotos sumos padidėjo iki 49 procentų. Taigi dabar 50-50 taisyklė yra taikoma tik tais likusiems 51 procentui. Ir prieš įvedant šią taisyklę išieškoma suma buvo mažesnė. Taigi išieškojimas padidėjo. Pirmiausia buvo 24 procentai, paskui 40 kitais metais ir 2009 24 procentai. Manau, kad mes pasieksime 100 procentų. To ir norime. Tačiau valstybės narės taip pat už tai turi prisimti atsakomybę. O komisija naudoja skatinančias priemonės, kad priverstų jas tai padaryti. Na ir baigdamas, noriu pasakyti, kad Nenorime situacijos dar komplikuoti, todėl mes nusprendėme toliau e, dirbti, e, kviesdami specialią adgo, ad hoc darbo grupę, kuri paraleliai dirbs su komisija vykdant teisės aktų reformą, kad reforma nepablogintų situacijos kiekvienoje valstybėje narėje. Ačiū. E, e, e, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, supaprastinimas ir trišalis dialogas. O po to kalbėsiu apie sugražintas lėšas. Pirmiausia, supaprastinimas. Audito rūmai pritarė supaprastintoms taisyklėms. Mes manome, kad tokių taisyklių reikia tam, kad e, darant mokėjimus būtų padaryta mažiau klaidų. Viskas yra labai paprasta. Kuo mažiau taisyklių, tuo mažiau klaidų kaip jau buvo nekarta pažymėta. Daugybė problemų kyla dėl to, kad valstybės narės e, papildo Europinių lygmių taikomas taisyklės nacionalinėmis taisyklėmis, o tai reiškia, kad dar, lab, jos dar labiau apsunkina dabartinę sistemą. Auditorumai jau pateikė kelis pasiūlymus. Savo, pavyzdžiui, savo pranešime dėl išmokų išmokėjimo sąlygų, apie tai jau kaip galima būtų dar labiau supaprastinti dabartinį reglamentavimo sistemą. Turime imtis visiškai naujos sąlygų nustatymo politikos. Komisijos narys ką tik paminėjo, kad e, ši politika buvo peržiūrima ir kad bandoma iš esmės supaprastinti žemės ūkio politiką bei aiškiau apibriežti naudos gavėją, tam, kad visiems būtų aišku, kas konkrečiai yra naudos gavėjas, galutinis naudos gavėjas. Pavyzdžiui, buvo aptikta klaidų tais atvejais, kai e, ūkis uh, buvo 5, e, turėjo 530 hektarų žemės ir, ir e, šiam ūkininkui buvo išmokėtos dvi išmokos. Klaidingai kadangi paaiškėjo, kad du sklypai iš, bendru, iš tų bendrų 530 hektarų nebuvo geros e, agrarinės būklės. Taigi buvo pripažinta, jog yra padaryta klaida ir lėšus buvo e, sugražintos. Taigi, jei taisyklės bus e, supaprastintos, tuomet galima tikėtis, kad ir klaidų lygis taip pat sumažės. Antras dalykas - trišalės dėrybos. Mes jau turime trišalių dėrybų tvarką. Audito rūmai nulatos praneša valstybėms narėms apie savo išvadas. Ir tai darydami mes nulatos nusinčiame kopiją, dokumentų kopiją ir komisijai. Mūsų auditoriai nuvyksta į vietą ir po to Mes ne tik atsakome į visų suinteresuotų institucijų klausimus, bet ir siunčiame ataskaitą komisijai. Nebūtina viso, visuomet reikalauti, kad visi susirinktų vienoje salėje ir prisėstų prie vieno stalo, bet galima plėtoti trišalį dialogą ir, ir kitaip. Ir galiausiai komisija pripažįsta, kad mūsų išvados būna teisingos. Žinome pavyzdžių, kai e, prie darybų stalo buvo sunku susitarti, o po to pasidalinus visą informaciją susitarti buvo kur kas lengviau. Pagal sutartį komisija yra sakinga už biudžeto vykdymą. Taigi audito rūmai pirmiausia turi palaikyti glaudžius ryšius su komisija. Tačiau čia ir kyla tam tikras prieštaravimas, kadangi komisija gauna valstybių narių nuomonės. Tačiau galiausiai, sprendži, galiausiai mūsų santykiai vis tiek apsiriboja santykiai su komisija, o ne su valstybėmis narėmis, nepaisant to, kad mes komentuojame padėtį valstybėse narėse. Toliau, susigražintos lėšos. Mes e, išnagrinėjome esančias problemas ir pateikėme savo rekomendacijas dėl to, kaip padėtį galima būtų gerinti. Благодаря, <clears throat> господин председател, уважаеми господин комисар. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nariai, dėkoju Jums už Jūsų pristatymą. Jūs savo kalbos pradžioje paminėjote, kad bendroji žemės ūkio politika yra ta politikos rytis, kuria yra skiriama didžiausia ES biudžeto išlaidų dalis. Ir būtent dėl to mes daugiausiai, dėmė, daugiausiai dėmesio ir skiriame žemės ūkio politikai. Klaidų lygis e, sudaro 2 procentus ir mūsų pranešėjas paminėjo, kad e, savo pranešime, kad e, sustabdytų mokėjimų suma sudaro 735 milijonus eurų ir tai yra 42 procentai visų išieškotinų lėšų. Na, be abejo, palyginus su ankstesniais metais galime, galime kalbėti apie tam tikrą pažangą, nes ankstesniais metais ši suma buvo dar didesnė ir sudarė pusantro milijardo eurų. Išieškojimo rodikliai yra gan geri, beveik 50 procentų, nors kai kuriuose šalyse šis rodiklis yra kur kas mažesnis. Aš norėčiau paklausti, kaip komisija ragina valstybės narės pagerinti dabartinę situaciją, ypač E, išieškojo, lėšų išieškojimo srityje. Ir dar noriu paklausti, kokiu priemoniu komisija ketina imtis tam, kad patobulintų dabartinės procedūros veiksmingumą. Ir kaip galima būtų tinkamai subalansuoti procedūros supaprastinimą ir tinkamą kontrolės ir priežiūros lygį. Sur le euh, recouvrement, il y a effectivement des, des différences entre. Dėl išieškotinių lėšų. Taip, iš tikrųjų, padėtis valstybės narėse skiriasi. Tačiau, iš esmės, aš galiu Jums pasakyti, kad tekint 50-50 taisyklę, valstybės narės yra raginamos išieškoti uh, lėšas kuo skubiau, nes kitaip tai tiesiogiai paveiks jų biudžetą. Taigi ši taisyklė leidžia mums daryti spaudimą valstybėms narėms. Be abejo, aš nenoriu kratytis atsakomybės, nes e, dirbame pagal pasidalyjamojo valdymo sistemą. Ir valstybės narės turi pareigų ir funkcijų, kurių mes negalime perimti. Ir tai reiškia, kad ir valstybės narės taip pat turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Bet žinome, kad nacionalinės vyriausybės e, turi e, pateikti patinkamas ataskaitas ir savo piliečiams. Dabar supaprastinimas. Aš pritariu tam, ką Jūs pasakėt. Ir kiekvieną kartą, kai lankausi Žemės ūkio komitete, Nulatos girdžiu apie tai, kad mums reikia dar labiau supaprastinti esamas normas. Tačiau supaprastindami jas mes negalime pakengti mūsų kontrolės sistemoms, kurias būtina stiprinti. Ajaksas tam tarnauja, bet to mes teikime ir paramą ir pagalbą žmonėms, kurie dirba vietoje. Taigi viena vertus mes norime supaprastinti paramos susijimo taisyklės. Be to, ūkininkai turi laikytis ir aplinkosaugos bei gyvūnų gerovės nuostatų. Egzistuoja atitinkami teisės aktai. Tačiau juose nėra konkrečiai nurodyta, kaip tai galima būtų daryti. Taigi, mums reikia turėti pareigūną, kuris galėtų ūkininkams aiškiai pasakyti, ką konkrečiai jie turi daryti ir kas bus tikrinama patikrinimo metu. O auditoriai turėtų žinoti, ką konkrečiai jie turi tikrinti. Ir be abejo, mūsų parama turėtų būti tikslingesnė ir tikslesnė. Ir pritaikyta prie atskirų paramos gavėjų poreikių. Aš jau minėjau Bulgarijos atveju. Pavyzdžiui, Bulgarijoje yra renkamos nuotraukos, kurios įrodo gerą žemės klypo agrarinę būklę. Gali būti, kad jokia ūkinė veikla nevykdoma tame sklype, tačiau pagal visą savo būklę sklypas atitinka agrarinės būklės, geros agrarinės būklės nuostatas. Ir aš pritariu tam, kad iš tikrųjų reikia dar patobulinti naudos gavėjo apibrėžimą. Svogan. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Vienas dalykas įsiskiriantis pranešime yra e, tinkamos e, išlaidoms, išmokoms gauti le, e, žemės per didelis deklaravimas. Ir <clears throat> tai susiję ir su apibrėžimais. Mes visi norėtume, kad gerai būtų apibrėžta išmokoms tinkama žemė ir taip pat aktyvus ūkininkas. E, Tai jūs minėjote anksčiau atsakydamas, norėčiau paklausti, kada jūs parengsite šiuos apibrėžimus? Ar dabar, ar mes turėsime laukti iki kito BŽUP laikotarpio po 13 metų? Antras klausimas dėl kontrolės sistemos. Mano kolegos minėjo AJAX Pagrindinis Ajaxo elementas yra LPIS valdymo sistema. Pavyzdžiui, Velse mes netrukus, netrukus perėsime prie visiškai skaitmenizuotos sistemos ir tada bus daug, gal, galima bus daug tiksliau išmatuoti uh, žemę. Ar ketinate išplėsti skaitmenizuotą sistemą visoje ES, nes tai būtų labai naudinga ateityje matuojant žemę? Ačiū. Alors sur la définition euh, d'agriculteur actif, euh, terre éligible, euh, c'est dėl aktyvaus ūkininko apibrėžimo ir tink, išmokoms tinkama, e, žem, e, tinkamo žemės apibrėžimo. E, tai reglamentuota tarybos ir parlamento reglamentuose. Mes pradėjome BŽUP reformą ir uh, po 2013 metų ta reforma bus pritaikyta. Netgi jeigu dabar pradėsime keisti reglamentus, eidami per visas e, parlamento ir tarybos patvirtinimo procedūras, tai iki 2013 vis tiek tų apibrėžimų nepavyks mm, turėti. Tad būtų geriausia tą supaprastinimą įvesti BŽUP, nes tada uh, jie būtų pritaikyti visoms BŽUP priemonėms bei tiesioginiai paramai. Dėl kontrolės. Visos valstybių narių duomenų bazės yra skaitmenizuotos, nes ortografinės nuotraukos yra skaitmeninės. Ir kompiuterinėmis technologijomis yra nubrėžtos ribos tarp skirtingų sklypų. Jei teisingai pamenu, Mes taip pat e, skaitmeniz, naudojame skaitmeninį e, gyvulių identifikavimą. Taigi turime Ajax ir tai naudojama kartu su ūkininkų duomenų baze, taip pat ir ūkė auginamų gyvulių duomenų baze. Visa tai daroma skaitmeniniu būdu ir tai pagerins E, gyvulių kontrolės bei mokėjimų sistemą. Tačiau kalbant apie sklypus, tiesa ta, kad e, kai kurios valstybės narės skaitmenizuoja labai didelius e, sklypų blokus, o kitos valstybės narės skaitmenizuoja kiekvieną atskirą ūkininko naudojamą plotelį, sklypelį. Tačiau skaitmenizuota sistema iš tiesų egzistuoja valstybėse narėse. Ačiū pirmininkė. Ši diskusija visada labai įdomi, ypač kai kalbame apie taisyklių ir reglamentų supaprastinimą. Prieš kelis metus šis parlamentas pateikė pranešimą apie kompleksinio paramos susėjimo taisyklių supaprastinimą. Ir buvo pateiktas vienas iš pasiūlymų, tai yra e, skat, įtraukti daugiau privataus verslo. E, jeigu kažkas e, gamina pieną, tai prieš pieną surinkant gamyklai, tai ta gamykla kartais nustato papildomų sąlygų. Tuo pat metu atitinkamos valstybės vyriausybė kontroliuoja kompleksinį paramos susėjimą. Taip susidaro dviguba kontrolė - privačios įmonės atliekama ir vyriausybės atliekama arba atvirkščiai. Buvo pasiūlyta susijęti abi kontrolės sistemas, kad E, tam tikra kontrolė, e, nereikalinga kontrolė būtų e, atmesta, jos būtų atsisakyta, kad nebūtų per daug sudėtinga ūkininkui. Norėčiau paklausti, ką komisija apie tai galvoja. Toliau, dėl dvigubų teisės aktų. Jeigu turime kompleksinį paramos susijimą, tai reikia laikytis ES direktyvų. Mano manimu, niekada negali būti. E, Niekada nenum, nėra ribų ar terminų. E, tiems reglamentams kartais jie vienas, kita prie, vienas kitam prieštarauja. Pateiksiu pavyzdį. 80-mečio e, pradžios direktyva 2007 metų nitratų direktyva. Ir e, joje sakoma, kad Europoje su tam tikromis išimtimis niekur negalima turėti daugiau nei 1,7 e, vieneto vienam hektarui, taigi 50 mg nitrato dirboje o um, gruntinio vandens direktyvoje sakoma, kad um, Europoje negalima niekur gruntiniuose vandenėse aptikti daugiau nei 50 mg nitratų. Taigi, mano nuomonė, jeigu ūkininkas laiko viename hektare 10 galvijų ir bando išlaikyti iki 50 mg e, nitratų ribą, tai yra jo reikalas. O nitrato, nitratų direktyvoje e, yra taisyklė, kad galima turėti daugiau nei 1,7. Taigi mes turime dvi direktyvas, kurių reikia laikytis ir jos viena kitai prieštarauja. Kodėl komisija nieko su to nedaro? Donc sur euh, la, la simplification des règles et sur l'idée d'avoir éventuellement un seul contrôle pour. Dėl taisyklių supaprastinimo ir dėl vienos uh, kontrolės sistemos skirtingiems dalykams tikrinti įvedimo. Uh, pieno kokybė yra vienas dalykas, tačiau tai nėra privalomas standartas pats savaime. Tai yra standartas skirtingoms kainoms nustatyti, tačiau tai nustato pieną surenkančios įmonės, tai nėra valstybės įmonės. Tai yra pieninės, kurios nustato standartą žmonėms, iš kurių superka pieną. Tai yra privatus standartai ir juos vargu ar galima įtraukti į viešųjų mokėjimų biudžeto kontrolės sistemą. Ir tokiu atveju tai yra e, susiję tiesiog su mokėjimu ūkininkams. Tai nėra viešo mokėjimo sąlyga. Dabar dėl supaprastinimo. Mes galvojame apie tokį supaprastinimą. E, dirbdamas su kolega Potočnik ir Dali, e, kurie atsakingi už vartotojų teisų apsaugą ir aplinkosaugą, Mes šios direktyvas, kurios šiuo metu yra labai technik, techniškos, norėtume pakeisti, įtraukdami tam tikrus ūkininkų veiksmus ir e, nustatyti tam tikrus kokybės ir kiekybės standartus. Reikia gerbti teisės aktus, tačiau mes numatysime konkrečias įgyvendinimo nuostatas, kaip galima būtų viską patikrinti. Dėl nitratų negaliu pasakyti, nes esu, nesu ekspertas, tačiau reikia atskirti nitratų kiekį paviršinėje dirboje ir gruntiniuose vandenyse. Gruntiniuose e, vandenyse nitratų gali likti mažiau nei kad jų lieka paviršiniuose vandenyse. Na ir visada lieka pesticidų likučių, chemik, cheminio apdorojimo likučių paviršiniuose vandenyse. Tačiau tai turi e, išnagrinėti aplinkosaugos ekspertai. Ir aš dabar atkreipsiu dėmesį į tai, ir artimiau dirbsiu su kolegomis atsakingomis iš aplinkosaugą, tai, norint išsiaiškinti, ką turi užtikrinti ūkininkas. Ačiū. Ačiū už įdomias diskusijas. E, e, jūs, ponia komisijos narė, esate specialistas šioje srityje, o ponas Kretinas yra vienas iš geriausių auditorių auditorumuose. Ir ponia pranešėjau. E, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą rengiant šios dokumentus ir už energiją, kurią investavo į, į šį darbą. Ir aš norėčiau užduoti du klausimus auditorumams ir panai komisijos nariui. Tai būtent dėl atsitiktinių tyrimų. Ar 2007 metais auditorumai 186 e, e, bandinius ištyrę, o 100-114 paskui kitais metais. Ir galėtumėt pasakyti, kiek yra e, e, galutinių imčių. E, ir ar manote, kad 2008 metais, kai buvo 140 imčių ištirta, ar jos buvo ištirtos remiantis tarptautinėmis, tarptautinėmis taisyklėmis. Nes aš manau, kad jūsų, jūs vis dėlto taikote žymiai e, mažesnius kriterijus. Taigi, e, kaip jūs e, galėtumėt nustatyti ryšį tarp tarp galutinių tikrinimo rezultatų auditorumuose, nes čia, kai jūs nustatote, kad yra patikima imtis, tai yra tarp projektas arba išmokos išmokėtos e, tinkamai. Tai, tai būtent tarp e, e, rekomendacijų ir tarp galutinio rezultato. Koks yra vis dėlto ryšys? Pone komisijos narė, jūs konstatavote, kad bendra žemės ūkio politikos reforma vyksta Ir aš norėčiau, kad jūs apibrieštumėt e, esminės e, sritis. E, aš nenorėčiau kalbėti dabar apie nacionalinės patikimo patikrinimo patikinimus. Čia aš norėčiau vis dėlto, kad tie tyrimai būtų atliekami tikrai patikimai. Ir ponia komisijos nariai, Ar jūs galėtumėte užtikrinti, kad e, tyrimai tikrai atliekami nepriklausomų ekspertų? Tai yra vis dėlto nacionalinės institucijos, kurios e, yra atskaitingos e, nacionaliniai valdžiai. Tai būtent aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, galbūt čia yra tik tai spėjimas, ar negali būti taip, kad šitos sertifikuojančios įstaigos iš tiesų turėtų būti atskaitingos ES institucijoms. Jos e, tada nedirbtų kaip dabartinės nacionalinės tikrinimo e, įstaigos, e, kurios dabar yra atskaitingos nacionaliniais valdžios institucijoms, bet jos būtų atskaitingos ES institucijai. Ačiū. Ačiū. Pone parlamento nary, dabar kalbant dėl uh, imčių ir dėl e, e, patikimo deklaracijų. Taigi, iš esmės, e, galbūt milijonus mes atliekame tų imčių tyrimų. Iš tiesų, pagal statistikos teoriją tai yra esminis principas, ir, ir kurio kalbame. Jeigu, pavyzdžiui, tyrime mažą populaciją, uh, tada galima e, susidaryti nuomonę apie visą populiaciją. Tiksliau, jeigu dalį ištariame, tai galim sudaryti įspūdį apie visumą. Čia iš esmės e, atsitiktinai atrenkamos imtis ir galima tiesiog sudaryti įspūdį apie e, didžiąją dalį finansavimo. E, visas imčių skaičius yra ribotas, nesvarbu, kiek išmokų yra skiriama, koks yra finansavimas iš ES biudžetą. Su ta pačia imtimi galima konstatuoti visą mokėjimo situaciją. Tai yra, pavyzdžiui, nesvarbu, ar 5 milijonai yra įvairių sumų išmokama, arba 3 milijonai. Mes galime čia padaryti 300 imčių tyrimų ir nustatysime bendrą situaciją. E, kaip jau sakiau, e, auditorumai maždaug apie 360 e, mokėjimų ištarė. Ir taip sudaromas įspūdis apie ES lėšų panaudojimą. Žemės ūkio politika sudaro pusę ES biudžeto, todėl mes galbūt pusę tų imčių atliekame, e, tikriname žemė, e, bendra žemės ūkio politikos lėšų panaudojimą, tai apie 100, 180. Čia iš esmės aš nesigilinsiu į kaip atrenkamas tas imtis, tačiau bet kokiu atveju, e, baigdamas galėčiau atsakyti jums, kad šitas skaičius 240 imčių visiškai pakankamas, kad būtų garantuojama uh, kad būtų apriepima 95 procentai mūsų visų išvadų. E, mes e, iš esmės dabar suskirstume mūsų imtis pagal e, pirmą ir antrą ramščius ir mes dabar imsime, tas imtis tirsime atsižvelgdami į ramščius. Mes iš esmės atliksime daugiau imčių ir taip užtikrinsime geresnį rezultatą. Tačiau be, e, ir dabar atlikdami tas imčių tyrimus mes galime 95 procentų e, užtikrintumu pasakyti, kad kad e, lėšos panaudojamas, kad tiksliau ištyrima pakankamai daug mokėjimo. Dabar dėl šito patikinimo deklaracijų. Iš esmės, e, e, galbūt dėl to e, jūs nustebote, kad sutart, sutartis nustato visų pirma, kad šitas deklaracijos pateikiamas dėl apskaitos tinkamumo ir patikimumo. Tai yra iš esmės apibūdinimas visos finansinės situacijos. Tai yra patikima patikimas finansinės situacijos aprašymas ir e, visų procedūrų aprašymas ES e, biudžetinio metų pabaigoje. Tai yra metinės ataskaitos patikimumo įrodymas. Tačiau yra dar antras elementas ir, e, ir privačiame ūkija, tai jis yra neįprastas šis dalykas. Sutartime reikalavome iš audito rūmų, reikalavome pateikti ataskaitą dėl įvairių procedūrų teisėtumo. E, vienas dalykas e, tai yra e, apskaitos patikimumas. Galime, galime pasakyti, kad anksčiau gal būdavo problemų, dabar, bet dabar jų nebėra. Europos komisijos metinės ataskaitos yra patikimos, kalbant apie buhalterinę apskaitą. Tačiau dėl antro punkto, tai būtent dėl procedūrų kuris susijęs su šitą biudžetinę apskaitą, dėl jos e, teisėtumo yra tam tikrų e, keblumų. Būtent žemės e, ūkio srityje ir sanglaudos srityje. Taip, volterinė apskaita yra tinkama ir patikima, tačiau antra vertus jinai ne visada yra teisėta ir irgi šiuo atveju tinkama. Čia kalbant, aš nežinau, ar čia pakankamai išaiškinau, bet tai, tai yra Dabar dėl jūsų e, klausimo, dėl e, sertifikavimo institucijų. Aš e, dabar remiuosi principu, kad administracija turi būti sus, suskaidyta. Tai būtent kaip panaudojamos bendro žemės ūkio politikos sėtos. Tai vadinasi, tai yra pasidalyta kompetencija ES ir, ir valstybių narių. Tačiau Išvadas daro Europos komisija, bet bet kokiu atveju atsakomybę turi prisimti ir valstybė narė. Nes, e, nes jeigu e, tos sertifikavimo įstaigos būtų atskaitingos tik tai komisijai, tada būtų e, susilpninta priemonė, kaip valstybė narė galėtų irgi dalyvauti šitoje pasidarytoje valdysenoje tai praktiškai jinai nebetenka savo kompetencijos. Žinoma, gali būti, kad, e, sakykime, šitą e, kontrolės instituciją e, tyria situaciją, pavyzdžiui, arba kontroliuoja tam, tikro, tam tikroje ministerijoje, bet jinai yra priskirta irgi tai pačiai ministerijai. Tai yra tam tikra prieštara. Bet bet kokiu atveju reikia uh, biudžeto reglamente numatyti, kokie elementai turi būti numatyti, kad e, tokios kontrolės institucijos nekeltų įtarimo, kad jos yra kažkaip susijusios su atitinkama nacionalinė institucija arba su mokėjimo agentūra. Tačiau bet kokiu atveju šitos e, kontrolės institucijos uh, turi priklausyti valstybės narės kompetencijai. Ir valstybė narė turi įrodyti, kad jos yra nepriklausoma. Pone Greslė. Žinoma, e, tai yra esminis klausimas, e, kuris, kurio pagristas, e, pagristas ir mūsų diskusijos dabar dėl biudžeto vykdymo patvirtimo. Tai yra iš esmės mums, tai yra kaip biudžeto kontrolės komitetui yra sudėtingas klausimas kaip, e, pavyzdžiui, viena valstybė narė kontroliuoja e, šias išmokas arba finansavimą, kita gal nelabai tinkamai kontroliuoja. E, tačiau tai yra mūsų užduotis - patikrinti, kaip yra įgyvendamas biudžetas. Ir ponė komisijos nary, jūsų grupė tikriausiai, jūsų komanda tiksliau davė jums raštelį tikriausiai, kad jūs gausite klausimą tikriausiai apie audito rūmų išvadas. Iš esmės, audito rūmų ataskaita labai įdomi. Čia galima iš jos susidaryti įspūdį, mm, kai kurie aspektai vis dėlto ten yra nenumatyti. Ar, ir aš norėčiau sužinoti, kągi jūs uh, norėtumėte padaryti. Čia aš uh, iš esmės uh, Čia norėčiau kalbėti ir apie savo pranešimą, kuris man yra svarbus. Norėčiau paklausti, kas žemės ūkio srityje yra padaryta jūsų darbuotojų? Nes iš esmės žemės ūkio srityje yra nusekliausiai taikomas įvairios taisyklės. Jūs taip pat išleidžiate daugiausia lėšų. Tačiau jūs pastebėjote, kad E, lėšos yra paskiriamos, tačiau yra netinkamai kartais paskiriamas ir apie pusę yra susigražinama tų lėšų. Žinoma, tai yra nelabai tinkamas rezultatas. Tačiau e, to galima tik tai tikėtis. E, matau, kad vis dėlto 2,1 procentas yra klaidų skaičius, tai yra tiek procentų klaidų padaroma ir manau, kad mes einame teisinga e, kryptimi. Ir e, aš manau, kad dėl to valstybės narės e, skiriasi tarpusavyje, e, dėl to, kaip jos vykdo kontrolę, kaip, kiek jos daro klaidų. Ir aš manau, kad reikia spausti valstybės narės daryti kuo mažiau klaidų. Aš nelabai suprantu, kodėl vienos valstybės daro daugiau, o kitos mažiau klaidų. Čia iš esmės e, dėl šito biudžeto e, įvykdymo patvirtinimo norėčiau pasakyti, kad mes ir asmeniškai turėtume būti dėkingi dėl to, kad imtės atitinkamų griežtų priemonių. Dabar e, kitas dalykas. Tai yra subsidijų gavėjai, pavyzdžiui, kur Vokietijoje, pavyzdžiui, buvo priimtas teismo sprendimas dėl to, kad negaus kai kurie gavėjai subsidijų. Kaipgi spręsti šį klausimą? Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija turi, e, e, padaro 0,5 procentus klaidų. Ir Vokietijoje dabar vietos, vietos patikrinimuose ieškoma tų klaidų. Ir čia buvo kalbama apie tam tikras e, bylas, galbūt nelabai mėgstate tų, tų bylų, bet aš paminėsiu, Baden-Württembergo federacinėje žemėje yra tam tikros sritis, uh, E, e, e, pavyzdžiui, kur sklypai yra padalinti šeimos nariams, tai yra mažyčiai sklypai. Ir kaimynai visi turi pamažės sklypelius ir dabar kaimynai susitarė, kadangi sklypai tokie maži, kad jie, kad jie bandys kartu ir arti, ir akėti tos klipus, tai vadinasi pasidalyje tam tikras užduotis. Ir dabar kaip kontroliuoti, kas, kas gaus subsidijas arba išmokas iš tų kaimynų, nes iš esmės jie visi dirba, turi skirtingas funkcijas. Tai e, kaip pasidalins jie tos pinigus ir kuris bus tas gavėjas? Tai e, iš tiesų, tai tokiu atveju ir padaroma daugybė klaidų, nes iš esmės pateikiamas paraškos, kurios įvertinamas kaip neteisingos. Ir kiekvienais metais turi būti išmatuojami tie sklypai, vis iš naujo. Taigi, e, kontrolierius turi sugaišti 39 dienas vien tik tai nagrinėdamas šių kelių sklypelių e, paraiškas. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, galbūt tokiais atvejais, tokiais konkrečiais atvejais būtų e, sukurta tarsi pagalbos tarnyba komisijoje nes e, iš esmės valstybėse e, narėse kontrolieriai tiesiog negali išsiaiškinti tokių atvejų, jiems yra per sudėtinga. Ir e, iš esmės čia gali būti ir tarsi aiškinamasis darbas e, atliktas, nes tokie atvejai pasitaiko nors vieną kartą kiekvienam kontrolieriui. Ir e, aš norėčiau e, komisijos paprašyti, kad būtų tam tikros instrukcijos ar pagalba teikiama aiškinantis tokius atvejus. Kitas dalykas dabar, kalbant apie naują bendros žemės ūkio politikos e, e, laikotarpį, įtraukti ir e, kontrolės galimybės į reformą. Ir iš esmės, kaip jūs galėtumėte padėti reformuoti šitas kontrolės institucijas? Alors sur le, euh, le rapport euh, euh de la Cour suprême. Taigi, pirmiausia, dėl sąskaitų uždarimo ir uh, užskaitimo. Auditorumai parengė ataskaitą ir komisija dėja negali daugam joje pritarti. Pastraisiais metais mes pastebėjome, kad dažnai yra pervertinamos e, naudos gavėjams reikalingos lėšos. Patikrinimų skaičius nuolatos e, didėja ir sprendimas uždaryti sąsklaidas paprastai priimamas balandžio mėnesį, pasibaigus e, atitinkamiems finansiniams metams. ir tai, kas lieka uždarius sąskaitas ir apskaitimo taikant kitą apskaitos sistemą. Pagal finansinį reglamentą komisija elgėsi pagal finansinį reglamentą. Dabar finansavimas išmokant vienodo dydžio sumas. Kai manoma, finansinės korekcijos atliekamos tais atvejais, kai yra nustatoma, jog mokėjimai buvo padaryti neteisingai. Tačiau remiantis dabartinė sistema, sunku yra nustatyti korekcijų dydį kiekvienam naudos gavėjai. Todėl šios korekcijos irgi yra išmokamos pagal vienodo dydžio sumas. Mes manome, kad valstybės narės turėtų prisijimti daugiau atsakomybės šioje srityje. Tačiau, kai yra daromos šios vienodo dydžio korekcijos, tai nereiškia, kad tai yra vienintelė priemonė, kur, kurios įmamės. Finansinės kore, vienodo dydžio korekcijos dydis priklauso nuo valstybių narių veiksmų. Jei valstybė narė, kurios imtis buvo didžiausia, gali įrodyti, kad vienodo dydžio finansinė korekcija nėra pateisinama remiantis uh, imtimi, tuomet mes atsižvelgsime į šios valstybės narės reikalavimus ir atitinkamai pakoreguosime teikiamą finansinę korekciją. Be abejo, atsižvelgdami į ES finansinius interesus. Toliau, dėl naudos gavėjų sąrašų skelbimo. Rumunijoje ir Bulgarijoje mes pastebėjome, kad pradėjus naudoti šią sistemą 2011 metais padėtis pasikeitė, nes 2007-2008 metais klaidų lygis buvo didesnis, ypač kai patikrinimai buvo atliekami vietoje. Tačiau matome, kad šie rodikliai gerėja. Ir tai parodo, kad gyvendinant veiksmų planus galima sumažinti klaidų lygį. Be to, mes manome, kad taikant finansinių korekcijų mechanizmą mes galime apsaugoti ES biudžetą. Skaidrumas ir naudos gavėjų sąrašų skelbimas. Audito rūmai neprieštarauja skaidrumo principui. Jie tiesiog nori apsaugoti fizinių asmenų privatumą. Aš manau, kad reikia ir toliau kalbėti apie skaidrumą. Ir reikėtų peržiūrėti reglamentą, kuriame yra nustatyti valstybinarių įsipareigojimai užtikrinant duom, asmens uh, duomenų apsaugą. Šį reglamentą reikia pakeisti taip, kad būtų aišku, kaip galima būtų paskelbti naudos gavėjo pavardę, nepakenkiant jo privatumui. Nes man šis klausimas labai rūpia ir aš manau, kad mums reikia didesnio aiškumo šioje srityje. Ypač mes norime iš tikrųjų padidinti skaidrumą. Be to reikia pakoreguoti turimą e, registracijos sistemą tam, kad mes galėtume jau kitais metais, kitą pavasarį paskelbti e, tuos naudos gavėjus, kurie yra e, juridiniai asmenys. Toliau, valstybės, kurios turi mažiau problemų. Tais atvejais, kai kokio nors valstybė narėje uh, klaidų padaroma labai mažai, mes leidžiame šioms šalims sumažinti, imti dėl to, kad patikrinimų vietose rezultatai yra paprastai geri. Taip mes norime sumažinti biudžetinę naštą. O jeigu paaiškės, kad sumažinus imties dydį padidėjęs klaidų lygis, tuomet mes pradėsime taikyti senas taisyklės. Jei e, klaidų lygis yra nuo pusės procento iki dviejų procentų, tuomet sistema veikia tinkamai. Tačiau ne, visi, ne visoms šalims ši sistema galės būti taikoma. Toliau Keitimasis patirtimi tarp įvairių mokėjimo agentūrų. Tai yra labai svarbu, kadangi komisija ne visuomet gali padėti mokėjimo agentūroms spręsti vietoje iškylančias problemas. Mes esame čia, Briuselėje, gantolinė nuo žmonių vietose. Todėl labai svarbu yra skatinti keitimasi geriausią praktiką tarp mokėjimų agentūrų. Ir aš manau, kad e, tokius e, susitikimus skirtus e, keistis geriausią praktiką reikia rengti dažniau nei du kartus per metus. Tuomet specialistai, vietos ekspertai galėtų aptarti praktinės problemas, o mes galėtume juos pakonsultuoti dėl teisinių dalykų. Nes be abejo, šie asmenys turi kur kas daugiau patirties nei mes ir jie gali padėti vieni kitiems kur kas geriau nei komisijos pagalbos biuras. Prezidents. Pats Gairis. Ačiū, panė pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su mūsų e, panešėjo vakarykštė argumentacija kuris atkreipdėmėsi į tai, kad e, mes e, tų valstybių atžvilgių, kai mes žinome, kurios e, ilgai ir piktybiškai nesilaiko komisijos taisyklių, turėtume imtis atitinkamų priemonių. Ir čia aš prisijungsiu prie palinkėjimų, ponė komisijos nariai, nes jūs iš tikrųjų sumažinote klaidų lygį. O čia aš jau asmeniškai jums pasakiau. E, čia iš esmės kaip ir Koreja Greslė, aš manyčiau, kad čia 2 procentai ar daugiau truputėlį ar mažiau, man tai netrodo didelė problema. Čia, bet jau buvo priimtas sprendimas, kad yra tam tikros valstybės, kurioms mes galėsime padėti supaprastinę atitinkamas taisyklės, nes galbūt jos, kaip Vokietija, pavyzdžiui, nebeieškotų taip karšlygiškai tų klaidų, kurių nėra, bet yra ir tam tikrų valstybių, kurios e, iš esmės vidutiniškai atrodo pakankamai gerai, ten klaidų lygis nedėlis, tačiau ats, konkrečiai panagrindėjus vėl to kelia tam tikrą riziką, kad ten bus klaidų lygis e, padidesnis. O dabar uh, O čia, e, man atrodo, kad komisija truputį per, per e, atlaidžiai žiūri tos dalykus. Jūs sakote, tai, taip, mes žinome situaciją ir mes viską darome. Tačiau mes e, bet kokiu atveju atkreipsime dėmesį į tas minėtas tris valstybės savo biudžeto įvykdymo patvirtinimą rezoliucijoje. Ir aš norėčiau paprašyti atsakyti, kokios yra konkrečios komisijos iniciatyvos Rumunijoje, Bulgarijoje ir Graikijoje. Būtent, kad būtų sumažintas klaidų lygis. Ir kitas klausimas, ar būtų įmanoma. Čia aš taip pat norėčiau paklausti auditorumų, ar būtų įmanoma ateityje e, biudžeto vykdymo patvirtinimo e, ataskaitose, e, metinėse ataskaitose būtų, ar nebūtų geriau išvardyti atskiras klaidas valstybėse narėse. Bon, sur les États membres à euh, problème, je l'ai déjà dit. Dabar dėl uh, tų probleminių valstybių narių. Aš jau sakiau, čia iš, iš esmės e, kalbama apie tokias valstybės, kurias mes dabar atidžiai tyrėme. Dabartinis uh, uh, biudžeto reglamentas numato aiškius kriterijus, pagal kuriuos galima imtis netgi e, baisiausių, griežčiausių priemonių ir sustabdyti atitinkamus mokėjimus. Mes žinoma, sustabdysime tos mokėjimus, jeigu tai bus paskutinė priemonė. E, Bulgarijoje aš jau prieš kelias savaitės e, išsiunčiau laišką atitinkamos ryties ministrui ir atkreipiu dėmesį tas klaidas. Taip pat mes planuojame kitais metais tai, taip pat reikalauti, kad jie pagerintų savo duomenų bankus. Tai būtent mes atkreipiam dėmesį į e, jų sistemų disfunkciją, tai būtent, kad e, sklypai e, yra registruojami pakankamai netinkamai. tam reikia, žinoma, čia informacijos ir atitinkamo personalo. Tačiau bet kokiu atveju tose abiejose valstybėse, Bulgarija ir Rumunija, mes susidurėme su e, sklypų e, identifikavimo sistemomis. Čia iš esmės buvo sudarytas naujas registras, remiantis e, m, naujomis ortografinėmis nuotraukomis. Čia sudaromas toks duomenų bankas tose valstybėse. E, ir e, kitų paraškų teikimo laikotarpių jie jau galės naudos duomenų bankų. Tai, taigi buvo tam tikros sąlygos, aiškus terminai nustatyti ir dabar pažiūrėsime, e, kaip valstybės narės dabar elgsis toliau ir kaip mes galėsime jas kontroliuoti. Bet mes užtikrintume jūs, kad mes tikrai nedelsime ir sustabdysime mokėjimus, jeigu nebus kitų, e, kitų išeičių. E, šią vasarą mes. E, atlikome tam tikrus tikrinimus prieš vasaros atostogas šiose valstybėse. Ir mes turime e, tarpinės ataskaitas iš tų valstybių. Ir, žinoma, ir šitie grasinimai sustabdyti mokėjimus veikia. Me, jį, tos valstybės jau e, finansinės korekcijas atliko 2007 metais, tai buvo 10 procentų. Taip, to, tokiu atveju mes e, tomis korekcijomis bandome saugoti ES biudžeto lėšas, o 2008 metais, kiek mes žinome, mes turėjome taikyti tam tikras finansinės korektūras. Taigi, kaip jau sakiau, mes iš tikrųjų atidžiai stebime situaciją šioje valstybėse. O Graikija irgi e, panašiai situacija ten vystosi, mes ten pagrasinome sustabdyti mokėjimus, situaciją patikrinome. E, E, Graikija dabar turi e, tam tikrą sklypų registrą, kuris yra tikrai aukštos kokybės. Ir jeigu ši sistema vietoje bus klaidingai taikoma, tada mes. Mes galime tik tai daryti prielaidą, kad, sakykime, galbūt ūkininkas suklydo nustatydamas savo sklypo ribas, ar, arba jisai neteisingus informaciją, neteisingą informaciją pateikė registrui, e, e, e, iš ko sudarytas jos klypas. Tai yra būtent tai yra techniniai elementai, kuriuos gali pagerinti arba pats ūkininkas, į kuriuos atkreipiam dėmesį ir valstybių narių dėmesį, būtent, kad jos teiktų geresnį informaciją ūkininkui, kaip vis dėlto nustatyti tų sklypų ribas ir kas tos sklypose yra. Tai vadinasi, kiekvienais metais yra tikrinama situacija E, ir e, taikomos finansinės korekcijos. Kitos valstybės narės taip pat yra atidžiai stebimas. E, per pastarosius dviejus metus mes konstatavome, kad vis dėlto yra tam tikrų problemų. Ir mes reikalavome tada veiksmų planų ir kontroliuodavome, kaip jie vykdomi. Jeigu problema nebūdavo sprendžiama, tada mes įmamės priemonių ir netgi galime sustabdyti mokėjimus. Čia aš esu ryštingai nusteikęs tokia. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, panė pirmininkė. Čia dabar aš norėčiau atsakyti į pirmąjį pono Gairio klausimą. Tai būtent, e, kad būtų e, skelbimas klaidų lygis kiekvienai e, valstybei nariai. Iš tikrųjų, ne, mes negalime taip. Tai būtent dėl tų priežasčių, kurias jau minėjau, kurias jau paaiškinau. Kitaip sakant, mes darome atsitiktinius tyrimus. Tai yra visose 27 valstybėse. Mes ne vienoje valstybėje narėje atliekame tas, tas e, imčių tyrimus. Mes norime ištirti visą Europos Sąjungą. Žinoma, kiekvienais metais atsitinka, kad kurioje valstybėje narėje net, netliekami atsitikni, atsitikniai tyrimai. Ir, ir iš esmės mes atsitiktinai parenkamą valstybę narę arba tam tikrą, tam tikrą e, programą, kuriamis mes E, tyrėme. Todėl mes negalime skelbti atskirų klaidų lygių kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi, e, sudartis iš mūsų reikalauja, kad mes e, pateiktume ataskaitą apie visos ES biudžeto lėšų panaudojimą. Tačiau mes galime sustiprinti auditą rizikingose valstybėse. Ir mes galime imtis atitinkamų priemonių po to, kai mes nustatėme tam tikrą klaidų skaičių atitinkamai valstybė narė. Pavyzdžiui, taip pat Bulgarijoje. Taip ir buvo. Mes e, pareikalavome papildomos informacijos, atlikome papildomus auditus. Komisija e, pasakė, kad e, Bulgarija buvo konstatuota, kad nėra ten padaryta klaidų. Tačiau mes nustatėme, kad bulgarai patys sustabdė mokėjimus savo šalyje. Vadinasi, yra tam tikras E, įtarimas, kad ten buvo padaryta klaidų, skiriant e, finansavimą ir pati Bulgarijos vyriausybė reagavo į tai, sustabdydama mokėjimą gavėjams. Mes e, bet kokiu atveju galime sustabdyti auditą tose valstybėse, kur rizika yra didesnė. Taip mes sustipriname, sugriešiname savo sisteminį auditą ir e, teikime rekomendacijas, kaip pagerinti ten mm, e, kontrolės sistemą. Dar, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti e, tam tikras pastabas dėl ponios Greslė teiginių. Ataskaita, mm, tai yra, kurią patikė auditorumai, iš esmės čia biudžeto kontrolės komitetas dar turėtų ją patikrinti, audito rūmai E, visose e, ataskaitose e, laikosi savo nuomonės ir nesisako savo žodžių. Pone pirmininkė, mano kolega jau kalbėjo apie pirmojo ramščio principą. Svarbu tinkamai patikrinti sistemas prieš pagerinant e, sandorius. Mes sistemą nustatėme silpnasias vietas, kurias galima pašalinti. O kalbant apie žemės klasifikavimo sistemas ir e, ne, buvo pasita, pasitaiko klaidų, kartais buvo panaudojamos senos ortografinės nuotraukos, e, neteisingai buvo taikoma paklaidos, e, neteisingai buvo taikoma paklaida. Ir, o kalbant apie kompleksinį paramos susijimą valstybė narė ne visada apibrėždavo, ko reikia norint, kad žemė būtų laikoma geroje agrarinėje ir aplinkosaugos būklėje. Taip pat buvo paminėta anksčiau, kad buvo atliktas mokėjimas neįrodžius, kad vykdoma žemės ūkio veikla tai jį gavo sporto įmonė. Mes atlikome paskesnį auditą po poros savaičių ir išaiškėjo, kad 2010 metais valdžios institucijos E, patvirtino tik 300 hektarų iš 500, o dar vėlesniais metais iš viso nieko neišmokėjo. Taigi, jeigu reikia, šitas detalės mes taip pat galime įtraukti į ataskaitą. Mes rekomenduojame patikslinti vėlės, visas taisyklės, kad išmokos nebūtų a, mokamos ūkininkams, kurie žemės nenaudoja ir neišlaiko tinkamoje būklėje. Ir a, neišlaiko tinkamų reikalavimų dirbonuojančiai, dirbonuojančiai žemiai. Ir manau, kad komisija turėtų tai atsižvelgti atlikdama BŽUP reformą. Ačiū. Euh, Norėčiau grįžti prie e, imties parinkimo valstybėse narėse klausimo. E, ir paklaidų klausimo. Šią informaciją jūs rasite Europos komisijos ataskaitoje, kurią pasirašė generalinis direktorius. Ataskaita yra paremta valstybių narių atsiustomis ataskaitomis. Komisija ketina paprašyti valstybių narių sertifikuojančias institucijas patvirtinti statistinių duomenų tikrumą, e, imant e, atstovaujamąją imtį valstybėse narėse. Ir remiantis šią imtimi, mokėjimo agentūrų informacija bus paskelbta ir tada turėdami e, tokią informaciją, patikimą informaciją, galėsime ją suskirstyti ir paskelbti pagal valstybės narės. Ir šitą informaciją yra auditorumų ataskaitoje. Nenoriu kalbėti per daug apie atskirus atvejus. Ponas Katar kalbėjo apie Bulgariją ir apie mokėjimų sustabdymą konkrečiais atvejais. Turiu pasakyti, kad jie šiek tiek sus, e, sumišo po audito rūmų nuomonės. Buvo atlikti patikrinimai vietoje, tai į tai buvo įtrauktos nacionalinės institucijos ir jie turėjo imtis veiksmų dėl to. Valstybių narių auditai turi atspindėti mano tarnybų auditus, jie turi įgyvendinti reglamentus ir parengti e, tinkamai suprantamus e, duomenis. Manau, kad mes jau pasistumėjome į priekį po mūsų organizuotų posėdžių. E, audito rūmai pirmiausia susitinka su valstybė nare, komisija trišalėje, trišalėme posėdėje nedalyvauja. E, Ir gerai būtų, kad trys institucijos susirinktų tie, prie vieno stalo ir kartu galėtų išsiaiškinti rūpimus klausimus. Visada, kai galime ir kai reikia, mes galime parengti paaiškinimus, jeigu yra problemų, mes jas pasistengsime išspręsti, atsižvelgsime į auditorumų rekomendacijas ir, aišku, galima e, tikėtis iš mūsų, kad mes dirbsime atvirai ir e, labai nuoširdžiai E, bandysime įgyvendinti ir, ir labai nuoširdžiai tikėsimės, kad valstybės narys įgyvendins teisėkurninko valią. Ačiū komisarui. Norėčiau e, paklausti apie BŽUP supaprastinimą. E, Europos parlamentas prieš kelis mėnesius prieėmė ataskaitą dėl BŽUP supaprastinimo. paprastinimo pranešimą dėl žaubo supaprasnimo ir e, buvo iškeltas klausimas dėl nenolatinių mokėjimų. Europos parlamentas pritarė tam, kad neturėtų atsitikti tokiu atveju, jog e, kažkas būtų priverstas dar kartą mokėti subsidijas tai yra gražinti subsidijas, jeigu buvo rastos klaidos ne dėl jų kalties. Pavyzdžiui, jauni ūkininkai dėl kažkokios nelaimės negalėjo pasinaudoti pagalbą ir tada jie turėtų ją sugražinti. Nes, pavyzdžiui, jie negalėjo atlikti, ne, to, atitikti tokio kriterijo turėti žemės ūkio išsilavinimą. Mano rinkėjai manęs paprašė užduoti tokį klausimą. Kartais nutinka, kad e, susituokusi pora e, turėjo dvi atskiras žemės ūkio valdas. Žmona ir vyras turėjo dvi atskiras. Ir Lenkijoje būna tokių situacijų, kai jie būna priversti jas sujungti, kad gautų vieną mokėjimą. Ar tai būtina? Ką komisija apie tai mano? ar susituokusi pora turi teisę gauti atskirus, atskiras išmokas, ar turėtų gauti jas kartu viename. Galbūt tai per detalus atsakymas ir turbūt nebūsite, ne, negalėsite man atsakyti iš karto, tačiau mano rinkėjai man uždavė šį klausimą ir aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į jį. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė. Džiugu, kad iškeltė klausimą dėl supaprastinimo. Žemės ūkio komitete jūs taip pat dalyvaujate, todėl e, žinote šiek, e, apie šį dalyką iš kitos pusės. Mes turime sistemą, kuri e, tinka žemės ūkio uh, E, komitetui, tačiau esmė yra ne patenkinti naudos gavėjus, ūkininkus, o e, turėti vartotojui palankę, paprastą sistemą. Komisija nori supaprastinti procedūras, tai yra viena, o supaprastinti procedūras, kurios taikomos vietoje valstybėje narėje, yra visai kas kita ir valstybėse narėse sistemos smarkiai gali skirtis. Nacionalinės administracijos nuostatas e, interpretuoja, aiškina savaip. Ir be abejo, e, kiekvienas šioje srityje turi atlikti kažkokį vaidmenį, turi prisimti atsakomybę. Dėl lėšų sugražinimo, kai tai turi padaryti naudos gavėjas, tuo turi pasinau, pasirūpinti valstybė narė. Tačiau jeigu kalbama apie valstybės narės sistemą, tada reikia įvesti korekcinį mechanizmą, kad valstybė narė tinkamai mokėtų išmokas. Valstybė narė yra atsakinga už mokėjimo susigražinimą iš naudos gavėjo ir jeigu to nepadaro, turės tai padaryti iš savo biudžeto lėšų. Nėra tokio teisės akto dėl skirtingų sklypų sujungimo. Galbūt Lenkijoje leidžiamos mokėti subsidijos tik tai šeimos ūkiams, tačiau tai yra tik nacionaliniai teisės aktai. ES tokių teisės aktų reglamentuojančių tuos dalykus nėra. Ponas pirmininkas, ačiū. Pone Hačimakakis, gal norėtumėte trumpą išvadą, išvadą padaryti? Iš tikrųjų, galbūt aš čia e, pritarsiu ir uh, kitiems kolegoms. Iš esmės, uh, jūs turite uh, sukaupęs e, tam tikrą patirtį. Ir aš retai susidūriau su tokiais komisijos nariais, kurie taip giliai išmanytų savo, savo sritį. Tačiau, bet kokiu atveju, aš manyčiau, kad e, galėtumėm dabar mes jūs, kaip puikų ekspertą savo srities, paraginti vis dėlto imtis reformų. Ir e, daugelis interesuotų šalių iš tikrųjų yra susižavėję jūsų pasirodymu ir pasisakymais ir manau, kad galima išspręsti mūsų problemas. Pirmoji sritis, kurią aš norėčiau paminėti, tai yra. A, tai a, ponas a, e, Kretenas, jo ponas Nistelė ir jūs jau pasakėte, kad, kad turėtų būti ekspertų grupė iš komisijos, tai yra labai gerai. Ir iš jūsų, iš audito rūmų yra patekti tam tikri pasiūlymai dėl sąlygų atitinkamų Mes, e, e, tiksliau, jūs galite parengti tokį veiksmų planą ir kitų pavasario, kur aiškiai būtų pasakyta dėl e, atskirų atvejų, kuriuos mes čia minėjome, ir kaip juos galima būtų spręsti tų ekspertų grupių pagalba. Taigi dabar šitis baus, bausmės, sustabdymas, grasinimai, tai yra svarbus sankcijų kompleksas. Jūs pareiškite, kad šitas, ši, 50-50 taisyklės taikymas e, skirtas tam, kad e, būtų susigražintos lėšos. Tačiau, bet kokiu atveju, 50 tik tai procentų mes gauname e, atgal į savo ES biudžetą, o kiti 50 procentų dar nesusigražinami. Žinoma, grasinimai yra gerai, tačiau jų nepakanka. Mes turėtume labiau taikyti tą priemonę mokėjimų sustabdymo Ir būtų labai gerai, jeigu mes gautume e, šio klausimo e, jūsų veiksmų planą, ką jūs ketinate daryti. Dabar dėl pono Odį pastabų, jisai mano, kad jisai netikė nacionalinės, e, nacionalinės administravimo ataskaitomis, deklaracijomis tiksliau. Aš prisimenu, kad kitas kolega 2004 metais minėjo tokį reikalavimą ir dviejose rezoliucijose buvo patvirtintas šitas reikalavimas. Ir mes ir, ir tęsime vis dar šį darbą, mes reikalavome ir toliau, kad audito rūmai vis dėlto įsitrauktų į šią veiklą. Čia ponas Kratinas jau įrodė, e, kad tai galima padaryti ir mes turėtume tai ir daryti. Tačiau e, finansų ministrai turėtų vis dėlto prisimti atsakomybę už tai, ką jie daro, kaip jie panaudoja tas ES lėšas. Ir e, Europos parlamento mm, e, pirmininkas galbūt galėtų e, tarybos pirmininkui parašyti, e, kad mes kaip kokobų, kaip biudžeto kontrolės komiteto nariai, mes norėtume, jeigu, žinoma, būtų gerai jeigu būtų rūpinamasi, aišku, euro stabilumu ir taip toliau. Tačiau mes norime pasiekti geresnės valdysenos, geresnio administravimo lėšų. Tos lėšos, kurias e, gauna e, Graikija, e, jos, jeigu panaudojamas neteisingai ir netinkamai, jos negrįžta į mūsų Europos Sąjungos biudžetą, vadinasi, kyla grėsmė ir eurui. Todėl aš manau, kad reikia vis dėlto daryti spaudimą toliau ir valstybėms narėms, Ir manau, kad e, šitas e, administravimo deklaracijos yra puikia priemonė, įrodant, kaip valstybės narės susidaroja su iškilusiamis problemomis. Pone e, komisijos nariai, aš norėčiau padėkoti Jums už puikų pasirodymą ir manau, kad toliau, bet nedalyvausime toliau ir manau, bet kokiu atveju, kad Jūsų sritis yra pažangiausia kol kas iki šiol. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui ponui Čiolos už tai, kad jis užsibuvo mūsų posėdai kur kas ilgiau nei buvo planuota anksčiau, bet jo atsakymai buvo labai vertingi. Dabar siūlau pereiti prie aštuntojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie lyder metodo įgyvendinimo. Ir pirmiausia, sutikiu žodį ponui Von, mūsų pranešėjai. Dėkuoju pirmininkė, aš tiesiog norėčiau padaryti trumpą pertraukėlę dabar. Può cominciare, kolega. Pone Vong, prašome, galime pradėti, nes jeigu nepradėsite, tuomet nieks ir e, neskubės išeiti iš šios salės. Um. Gerai, taip ir padarysiu. Dėkuoju pirminkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti auditorumams už jų ataskaitą. Dar kartą dėkuoju, ponė Pirmkė, aš norėčiau padėkoti auditorumams už jų parengtą ataskaitą ir ypatingai dėkuoju ponui Lazarų, kuris yra naujas auditorumų narys ir yra atsakingas už šią ataskaitą. Norėčiau iš karto pasakyti, kad e, aš visuomet pasisakau už e, metodus iš apačios į viršų. Ir būtent apie tokio metodo taikymą šiandien ir kalbėsime. Man atrodo, kad būtent šis metodas labiausiai užtikrina vietos bendruomenės įsitraukimą į bendrus projektus, o tai be abejo garantuoja, kad šie projektai uh, išliktų tvariais. Ne visuomet yra lengva įrodyti, kad tokie projektai kūrė pridėtinę vertę. Šiandien savo kalboje aš norėčiau skirti daugiausiai dėmesio rekomendacijoms, kurias galima būtų įtraukti į biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmams už jų ataskaitą ir panašu, kad kad pažangos nuo 2002 metų gyvendinant lyderio programas buvo padaryta mažai ir todėl e, auditorumo ataskaita yra kiek kritiška. Aš e, šiandien komentuosiu 3, 4, 5 ir 6 skirsnius. Ir konkrečiai rekomenduosiu pirmąją, e, komentuosiu pirmąją ir antrąją rekomendaciją. Dėl pirmosios rekomendacijos aš daugam galiu pritarti. Jei, pavyzdžiui, projektas jau yra baigtas įgyvendinti, tuomet nebegalima išmokėti lėšų pagal lyder programą. Tačiau aš manau, kad reikia šiek tiek daug didesnio lankstumo. Pavyzdžiui, tais projektais, kai, e, proje, kai projektas yra pradedamas ir pato į projektą norima įtraukti papildomus e, e, subjektus arba norima praplėsti jo geografinę apimtį. Tai galima būtų padaryti, kad, nes aš žinau iš savo šalies patirties, kad tokių projektų yra buvę. Dėl antros rekomendacijos. Ataskaitoje parašyta, kad VVG vietos veiklos grupės neturėtų dalyvauti susitikimuose, kai priimami yra sprendimai dėl projektų, kurie, kurie juos gali dominti. Aš manau, kad VVG turi teisę gauti informaciją apie juos dominančius projektus. Gal reikia išskirti tuos projektus, kurie gali sukelti ypatingą e, šių grupių susidomėjimą. Ir iš esmės, e, man atrodo, kad tokiais atvejais e, pakaktų padaryti pareiškimą dėl galimo interesų konflikto. Ir, ir visa ši informacija turėtų būti paviešinta. Ir be to, manau, kad mes turime surasti būdą praplėsti VVG narių sąrašą, nes taip padėtų šioms grupėms e, kūrybiškiau įgyvendinti projektus. Ir be abejo, norėčiau dar kartą pakartoti, kad aš e, palankiai vertinu šią ataskaitą, dėkoju auditorumams ir man atrodo, kad visos mano rekomendacijos yra konstruktyvios ir pasiremdama savo patirtimi, darbo e, su VVG patirtimi, aš tikiuosi, aš galiu išsakyti. Uh, E, išminkingas pastabas. Ir aš manau, kad turime surasti lėšų šiems projektams ir skatinti vietos bendruomenės lygmenių gyvendinamus projektus. Dėkuoju toliau audito rūmai. Thank you, Chairman. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjų Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponai ir ponios. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs uh, išsakėte uh, susidomėjimą dėl uh, mūsų specialios ataskaitos, dėl lyder metodo gyvendinimo. Tai yra mano pirmasis uh, ataskaitos pristatymas biudžeto kontrolės komitetui. Praeitą kartą pas jūs lankiausi rugsėjo 26 dieną, o praėjo, pradėjau eiti savo pareigas tik tai lapkričio antrą dieną. Vadovaujant pono Gygės Amgamies buvo pradėta uh, renkti šią ataskaitą ir būtent šis asmuo ir, ir nusipelno jūsų uh, padėkos. Pasinaudodamas progą aš norėčiau išreikšti padėką kolegai už jo įspūdingą darbą einančias pareigas e, ir atstovaujant Kiprui audito rūmų, rūmose. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Von pranešėjui už tai, kad jis visiškai teisingai apibendrino specialiosios ataskaitos turinį ir už jo išsakytas rekomendacijas. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Von už tai, kad jis uh, parėmė mūsų rekomendacijas dėl to, kaip galima būtų sustiprinti lyder metodo kūrėmą pridėtinę vertę bei o, užtikrinant lyder programų tvarkingą finansų, finansų valdymą ir gyvendinimą. VVG turėtų turėti galimybę pasinaudoti metodų iš apačios į uh, viršų bei suteikti jiems galimybę tarnauti vietos bendruomenėms. Nieko nestebina tai, kad veiklos, vietos veiklos grupės ne visuomet apibrėžiu siekiamus rezultatus, nes to nebuvo reikalaujama. Tačiau darbo dokumente nepritariama dviems pirmosiams rekomendacijoms. Audito rūmai nori, kad būtų išvengta interesų konflikto ir būtų užtikrintas mokesčių mokėtojų tinkamas finansų valdymas, nes tai yra labai svarbu. Pirmiausia, dėl interesų konflikto. Nu, to, kai 1996 metais Europos parlamentas atsisakė suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, buvo imtasi veiksmų siekiant išvengti interesų konflikto. Uh, Dėl to finansinio reglamento 52 straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad draudžiami yra bet kokie interesų konfliktai. Nepaisant šio draudimo, audito rūmai uh, uh, išsiaiškino, kad interesų konfliktų vis dar pasitaiko. Ypač, kai taikomas yra lyder e, metodas, kai sprendimus dėl vietos projektų finansavimo priima vietos veikėjai. Uh, Darbo dokumente pateikti pasiūlymai neįspręs problemų, kurias identifikavo e, audito rūmai, nei e, e, laikomasi yra finansinio reglamento nuostatų, draudžiančių interesų konflikto, ar tai jie būtų susijęs su politiniais, finans, finan, politiniais įstikinimais, finansiniais interesais, šeimos nariais ar kitais dalykais. Interesų konfliktas gali e, paveikti lyder programų įgyvendinimo kokybę. Dažnai tais atvejais, kai projektai yra netinkami vykdomi, netinkamai administruojami, tai daroma dėl tam tikrų vietos grupių spaudimo. Vietos veiklos grupės privalo laikytis finansinio reglamento e, nuostatų ir kad tai ne, neapribos jų veiklos. Komisija savo atsakymę į e, audito rūmų ataskaitą pabrėžė, jog labai svarbu yra vengti, vengti interesų konflikto. Europos komisija po to paragino valstybių narių atstovus ateidžiai stebėti padėtį tam, kad būtų užtikrinta, jog nėra jokių interesų konflikto, galėtų, kurie galėtų pakengti lyder metodo įgyvendinimui. Aš pritariu auditorumų ataskaitai ir manau, kad šios rekomendacijos ne tik sustiprins ES rekomendaciją, bet ir padės tinkamai gyveninti lyder metodą. Viena iš auditorumo pareigų yra nustatyti tas rytis, kur galime būtų patobulinti viešųjų finansų valdymą. Tai yra itin svarbu, ypač dabartinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į sudėtingą e, valstybių narių ir mūsų piliečių finansinę situaciją. Mūsų ataskaitoje yra aiškiai pasakyta, kad reikia taikyti labai aiškę taisyklę, kuri neleistų suteikti dotacijų jau tiems e, e, projektams, kurie pradėti įgyvendinti. Negalima pradėti gyveninti projekto tol, kol nepriimtas yra sprendimas dėl e, jo finansavimo pagal lyder metodą. Nebent e, taip daroma tuomet, kai e, projekto valdytojas yra neatsakingas arba kai jam yra suteikiama pažadas suteikti finansavimą. O visi šie dalykai parodo, kad esame pažeidimų. Bet kuriuo atveju tokiais atvejais suteikti dotaciją būtų e, nepriimtina pagal gero finansų valdymo principą. Mes norime paremti lyderio lėšomis vietos projektus, kurie prisideda prie vietos bendruomenės plėtros. Tačiau būtina finansavimo sąlygų yra tai, kad sprendimas dėl finansavimo turi būti priimtas prieš uh, pradedant įgyvendinti projektą. Ir ponė pirmininkė, ponios ir ponai, aš norėčiau pabrėžti, jog praėjo jau dešimt metų nuo, paskuti, nuo pastarosios auditorumo ataskaitos dėl lyder metodo taikymo ir nustatytos problemos nebuvo ištaisytos. Ir todėl aš norėčiau visus paraginti e, taisyti padėtį ir pasakyti, kad uh, interesų konfliktai kenkia ES rekomendacijai, bet lyder metodo įgyvendinimui, kuris, o šis metodas beje yra labai naudingas vietos bendruomenėms. Labai ačiū. Ar komisija norėtų pakomentuoti, ar kas nors norėtų pasisakyti? Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti, taip pat padėkoti ponui Bon, Lazarų ir visiems kitiems už tai, kad pakvietėte mane ir paprašėte pristatyti mano nuomonę dėl lydę metodo įgyvendinimo kaimo plėtroje. Noriu padėkoti audito rūmams ir pranešėjai už patiktas rekomendacijas. Remiantis tuo, ką tik išgirdau, norėčiau pabrėžti, kad lyder metodas labai vertingas tuo, kad įtraukia vietinius veikėjus. Lyder vykdomas kartu valdant su valstybėmis narėmis, valdymas taip pat yra perdodamas ir vietiniam lygmeniui. lyder pagrindinė, pagrindinė savybė yra jo kuriama pridėtinė vertė. Jis turi didelį potencialą, jeigu, aišku, laikomasi gero valdymo pagrindinių principų. Taigi mes tinkamai atsižvelgėme į auditorumų rekomendacijas ir galiu patikinti, kad mes jau pradėjome daryti reikiamas korekcijas šiam dokumentui laikotarpiui. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad lyder nėra nekintanti savoka. Per pastaruosius dešimt metų ji labai kito. Pradžioje tai buvo bendrijos iniciatyva, po to turėjome Lyder Plus projektą, dabar tai yra mūsų kaimo plėtros politikos ašis. Taigi tai yra nuolat kintanti e, metod, metodika. Jis susiję apie 1200 vietos grupių valstybėse narėse. Ir mes labai smarkiai dirbame norėdami tinkamai suformuluoti lyder įgyvendinimą. Ir tai darome trim lygmenimis. Visų pirma, e, reguliavimo struktūra, numatanti visas, visus įpareigojimus. Toliau praktinės gairės valstybėms narėms, kai patvirtinama jų programa. Ir tada e, rekomendacijos, kurios yra parengiamos atlikus patikrinimą. Ir įvedant finansinės korekcijas. Trečias ligmuo. Mes toliau stebime šį procesą, mes toliau dirbame su veikėjais kaimo plėtros rytyje. Taip pat yra lyderio e, pakomitetis, kuris dirba su e, tikslinėmis grupėmis. Taigi, kalbant apie, e, turitomenį šitą tinklą ir tikslinės grupės, mes išanalizavome savo metodą ir lyder programos inovatoriškumą ir mes jums šią ataskaitą pateiksime. Kaip jau sakiau, mes norėjome patikslinti teisinę atsakomybę, valdančiosios institucijos, valdymo agentūros atsakomybę. Ir stengiamės sustiprinti programų efektyvumą, tų, kurios yra įgyvendinamos. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, ką mes darome tačiau nenoriu leistis į detalės. Noriu tik užtikrinti, kad komisija vadovaujasi visomis auditorumų rekomendacijomis ir norėtų pabrėžti visą jau nuveiktą darbą, patvirtinant programas, darant jų pakeitimus. Ir norėčiau jūs visus raginti man mūsų ataskaitoje perskaityti visas detalės. Tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt šeštojoje e, direktyvoje yra numatytos programos e, gairių e, korekcijos. Penktoje rekomendacijoje auditorumo ataskaitoje. Paminėtas Lyder Plus įvertinimas. Vėliau šiais metais bus pateikta ekspost ataskaita. Tai bus pagrindas darbinis dokumentas ateičiai ir be abejo Kaimo plėtros e, valdymo komitetas diskutuos su valdžios institucijomis. Taigi mes dirbame ir pačiame tinkle labai tikslingai, tačiau taip pat dirbame ir apskritai su e, valdančia vykdymo agentūra. Ponios ir ponai, norėčiau paminėti, kad be abejo mes įsiklausome į audito rūmų susirūpinimą, rekomendacijas ir mes dabar bandome prisiderinti prie Lisabonos sutarties nuostatų, ypač e, 1698 reglamentą nes ten sakoma, kad RDF fondo parama turi būti paremta darbu su vietos valdžios institucijomis. Ir manau, kad tai tiesiogiai susiję su auditorumų pirmąją rekomendaciją. Turime dėti visas pastangas, norint užtikrinti gerą valdymą. Todėl mes ir keičiame teisės aktus, įgyvendinimo metodus ir tai buvo pateikta valdymo komitetui. Tai bus pristatyta gruodžio ir sausio mėnesį. reikia, kad e, mažiausiai dalyvautų bent 50 procentų e, vietos veikėjų, mes tada galėtume išvengti interesų konflikto, nes negalima spręsti dėl dalykų, kuriais asmeniškai labai esi su, e, suinteresuotas. Valdymo komitetas tai aptars gruodį ir sausį. Dar ataskaitoje paminėtas vienas dalykas, kuriam mes pritarėme. Tai yra, vietos strategijos gali sukurti papildomos vertės, pagerinti kokybę, jeigu E, kiek įmanoma daugiau skaičiais bus galima įvertinti tikslus. Ir todėl mes stengsimės patobulinti savo strategiją. Galiausiai panalizuoju pranešėjo rekomendaciją. Viena iš tų rekomendacijų yra užtikrinti, kad vietos e, veikėjai kiek įmanoma daugiau visame dalyvautų ir tai yra įtraukta jau į mano, mūsų veiksmus. Mes e, taip pat norime užtikrinti tinklų dialogą, tai yra numatyta vėlesniam laikotarpiu, o dėl skaidrumo mes turime parengę vadovą ir jis apims įvairius e, patikslinimus, paaiškinimus, pavyzdžiui, protokolų skelbimą internete. Ponios ir ponai, komisija labai stengiasi, norėdama patobulinti lyder metodo įgyvendinimą. Ir mes taip darome, norėdami priderinti kaimo plėtros politiką prie vietos poreikių ir mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis, dalindamiesi e, atsakomybę už valdymą. Ačiū. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! E, Mėly kolegos, pirmiausia, aš norėčiau išreikšti savo pripažinimą ir susižavėjimą. Ir aš e, labai džiaugiuosi, kad šios temos buvo įtrauktos į mūsų darbo atvarkę, Aš taip pat norėčiau padėkoti auditorumams už jų ataskaitą. Taigi, ponios ir ponai, aš e, esu e, lyder iniciatyvos e, rėmėjas. Būtent aš sveikinu tokias iniciatyvas, tokią filosofiją, kuris lypi už šios koncepcijos. Ir man patinka tie rezultatai, kurie buvo pasiekti šią iniciatyvą. Tačiau, nepaisant to, aš turėčiau dvi pastabas. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad jeigu, kad jeigu kalbame apie programos e, turinį ir tikslus, tai yra, tai yra tokie pat svarbus dalykai, kaip ir finansavimas. Ir šiandien mane stebina, kad taryba ir komisija sako, kad e, programa labai gera, tačiau yra tam tikrų problemų, kurios yra susijus, susijusios su e, finansų valdymu. Žinoma, finansų valdymas yra labai svarbi kiekvienos programos dalis, galbūt net svarbiausia dalis. Ir jeigu e, finansų valdymo srityje yra problemų, tada programa tikriausiai neveiks. Ir ta programa galbūt yra netgi netinkama. Taigi tie aspektai yra susiję. Aš e, pats esu iš e, to šalies, e, kurioje ilgus metus komunistai valdė. Ir ilgus dešimtmečius komunistai sakydavo, tikslai yra geri, tačiau praktinių problemų atsiranda siekiant tų tikslų. Ir paskui paaiškėjo, kad vėl nei komunistų nei tikslai, nei praktika nebuvo geri. Taigi dabar, kalbant apie E, e, finansų valdymo problemas, iš esmės galima pasakyti, kad pačios programos tikriausiai nėra geros. Tačiau, kaip aš jau sakiau, aš esu e, lyder programos remėjas. Ir mm, čia galiu pastebėti, kad šita programa be savo blogųjų pusių padarė ir daug E, labai neblogų dalykų vystant kaimo vietovės. Ir e, dabar, kai matau, e, paaiškėjo, kad po tik po dešimties, dešimties metų mes pastebėjome, kad lyder programa susidar su tam tikromis problemomis. Iš esmės, tos problemos jau prieš dešimt metų buvo pakankamai aiškios. Tačiau mes dešimt metų laukėme ir tos problemos neišnyka. Ir jeigu iš esmės visos institucijos dirbtų tinkamai, šalindamos tas problemas, tada mes neturėtume jų. Bet to neįvyko. Ir negali būti taip, kad vis dėlto visi vykdė savo darbo gerai, o problemos neišspręstas. Todėl man tai truputį jokinga. Girdėti, kaip čia vienos institucijos giria vieną kitą arba giriasi, kad uh, imasi tam tikrų priemonių, šalindamas tas problemas. Aš norėčiau patikti kelias pastabas dėl tam tikrų, galbūt nesminių elementų. Aš iš esmės e, e, pritariu tam, kad tie žmonės, e, kurie priima sprendimus, turėtų išvengti interesų konflikto, jie turėtų pateikti deklaraciją savo interesų. Kolega, netgi girdėjau, pasiūlė dar griežtesnį variantą, negu e, auditorumai ir aš pritariu kolegai. Šitas e, VVG e, grupės, jeigu jos priima sprendimus dėl vietos iniciatyvų, tada aš manau, kad jeigu kas nors siekia savo asmeninių interesų, tada iš esmės yra pažeidžiamas pats tų VVG grupių principas. Čia mes kalbame apie e, apskritai sanglaudos politikos viešumą, apie jos taikymą. Tai būtent čia mes e, kreipiame dėmesį į tai, kaip vietos politikai turėtų priimti skaidrius ir aiškius sprendimus. Kiek jie turėtų būti vieši, tie sprendimai, o jie turėtų būti vieši. O sanglaudos politikos taisyklės e, kaip tik aiškiai nurodo, ką, kas ir kada turi deklaruoti. Aš nesuprantu, kodėl tos pačios taisyklės negalėtų būti taikomos ir e, kaimo plėtros program, programuose, pavyzdžiui, VBG šitose grupėse. Iš esmės, kaimo plėtros politikoje turėtų būti taikomi tie patys principai susiję su uh, informacijos skaidrumu, kaip ir sąjungos politikoje. Ir tada turėtų būti aišku, kokios e, vietos grupės, kokius sprendimus prieėmė, kokie buvo balsavimai, kas balsavo už, kas prieš. Ir kas gavo naudos iš tų sprendimų. Iš esmės, e, e, dabar tokiu atveju nėra užtikrinamas skaidrumas ir bandoma pasteisinti pasiektais rezultatais, tačiau turėtų būti užtikrintas viešumas. Kalbant apie e, sprendimų prieimimą, visi sprendimai turėtų būti už, užfiksuoti dokumentus. Dabar norėčiau grįžti prie pirmosios auditorumų rekomendacijos. Aš pritariu pranešėjui, kad iš tiesų e, e, tai būtų per daug griežta taisyklė ir per daug siaura taisyklė, jeigu mes gyventume ją tokiu būdu. nesižvelgdami į praktiką, į vykdomas e, programas ir reformas. Būtent e, Būtent tas vietos charakteris, vietos e, politikai svarbus sprendimai, į kuriuos atkreipė dėmesį pranešėjas, ir verčia mus būtent naudotis tais pačiais, e, tais vieninteliais šaltiniais, kuriais galima finansuoti kaimo plėtrą. Ir tie vietos aspektai turėtų praturtinti tą programą. Jie turėtų pagerinti programos įgyvenimo veiksmingumą. Yra daugybė e, pavyzdžių, kaip galima neteisingai interpretuoti šią taisyklę ir kaip reikia vis dėlto taikyti lankstumą įgyveninant programas. Aš manau, kad e, kitos audito rūmų rekomendacijos yra remtinos. Ir aš manau, kad e, dėl interesų konfliktų mes turėtume būti dar griežtesni. O e, vykdant programas, jeigu jos yra tęsiamos, tai mes turėtume e, taikyti lankstumo principą, čia kaip Derekas jau minėjo. Mes turėtume e, taikyti vienodas taisyklės, tas pačias, kurios taikomas ir sąjungos politikai, ir regiono politikai. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Įdėmiai ir labai susidomėjęs klausiausi šios diskusijos. Aš visuomet maniau, kad lyder programos yra labai populiarios ir mane kiek nustebino tai, kad rengiant projektus susidurime su interesų konfliktais. Komisija teigia, kad ji dar galės ištaisyti praeities klaidas, tam, kad tinkamai būtų pasiruošta dabartiniam laikotarpiui. Man įdomu, kaip ji tą ketina daryti. Antra, Lyder programos yra labai populiarios. Ir galbūt problemas, kuris buvo paminėtos, susijusios su nedidelėmis sumomis. Kiek lėšų, pavyzdžiui, yra skiriama administracinėms reikmė, reikmėms, o kiek lėšų konkrečiai patenka į naudos gavėjų rankas. Aš... Pane Českova. Koleginė. Įmušna. Gerbėjai kolegos. Dabar gal būtų netinkamas laikas kritikuoti šį projektą, nes jis įgyvendinamas jau yra daugiau nei dešimtmetį. Mes be abejo pritarėm pateiktoms rekomendacijoms, tačiau Manau, kad kritikuoti šiuo atveju šiek tiek būtų gal ir naudinga. Mano šalyje, Čekijoje, administratoriai susiduria su didžiulė administracinė našta. Tai yra pasakytina apie įvairiausias programas, iniciatyvas bei e, e, apskritai apie ES lėšų naudojimą. Mane tikrai nustebino šį ataskaitą. Jei aš iš tikrųjų norėčiau pasakyti uh, trumpai ir aiškiai, pasakyčiau, kad panašu, kad uh, pagal dabartinės taisyklės pinigai patenka į tų asmenų rankas, kurie iš tikrųjų neturi nei rašyti savo susitikimų protoko, protokolų, kurie neturi nekaip pagrysti lėšų skirstimą, kurie netgi neturi įrodyti, jog uh, E, nėra jokių interesų konfliktų. Be to, nereikalaujama taip pat ir skelbti jokios informacijos apie projektų atranką ir patvirtinimą. Taigi yra puikios sąlygos e, interesų konfliktams klestėti ir tikrai nėra užtikrinamas skaidrumas. Nėra laikomasi net pačių pamatinių pagrindinių principų, kurie paprastai yra taikomi bet kokiems viešiesiems pirkimams. Taigi mane iš tikrųjų labai stebina tai, kad e, įgyvendinant mūsų biudžetą tokie svarbus klausimai yra dar neįspręsti kai nesilaikoma yra labai rimtų taisyklių. Nes, kaip žinia, įgyvendinant kitas programas, taikomi reikalavimai yra kur kas griežtesni. Ir mūsų komitetas be abejo pritarė audito rūmų rekomendacijoms. Tačiau mes vis dėlto turime pasakyti, kad reikėjo anksčiau imtis darbo ir kritikuoti dar anksčiau. Kolega Greslė. Ačiū, iš tikrųjų, ataskaita labai įdomi. Aš tik taip norėčiau padėkoti auditorumams. Iš esmės, man atrodo, kad šita lyderio programa mums yra tikra katastrofa. Jeigu mes pažvelgėm ją, tai galima tik tai stebėtis. Kągi čia e, krečia žmonės su tais ES pinigais. Tai visų pirma, e, čia yra labai e, svarbu tokiais atvejais nurodyti savo finansinius interesus arba savo e, kitus interesus. Ir tokiu atveju čia pastebima, kad tie interesai neatskleidžiami ir čia fiksuojamas klaidos. Aš manau, kad čia vis dėlto komisija vis dėlto turėtų prisimti atsakomybę už tai ir atsakyti, kaip vis dėlto bus toliau vystoma ta programa. Kiekvienas iš mūsų žino tą programą. Ir e, žinoma, norėtume, kad šita programa būtų tinkamai tęsiama, tačiau pažvelgėme į kontekstą tos programos, į užkulisius. Tada mes galime tik tai pasakyti, taip toliau tęstis negalima. Mes negalime apsi, apsiriboti tuo, kad galbūt e, keliose vietose suprastinsime e, taisyklės. Tačiau iš esmės bet kokiu atveju mes skiriame tiek daug ES lėšų ir naudo, tos, jos tos lėšos naudojamos taip neatsakingai, kad dabar iš tiesų e, siaubas apima. Aš e, netgi pastebėjau, kad, sakykime, kad lyder programos e, struktūroje praktiškai atnaujinamos gatvių iškabos arba kelių iškabos. Ten, tai ką tai turi bendra su kaimo plėtra? Iš esmės, e, e lyder turėtų būti bendrai finansuojama programa. Tačiau bet kokiu atveju to nėra. Kolega Vaugan, se vuole uh, eh, konkludere. Yeah, yeah, thanks, uh, uh, chairman. I, I was... Ponas Von, ačiū pirmininkė. Man labai patiko tik vykusi diskusija šią svarbę temą ir turiu vieną konkretų klausimą ponui Vulder dėl, administ administracijų išlaidų e, ataskaita sako, kad e, jų sumažėjo iki 32 procentų, padidėjo iki 32 procentų. E, kodėl jos taip pasis, pasikeitė? Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie lyder svarbą, tai populiari iniciatyva, tačiau lyder e, metode yra labai svarbus yra jo projektai. Mes negalime kalbėti be to apie valdymo ir kontrolės sistemas. Galų gale mes turime E, užtikrinti, kad visi su to susiję projektai būtų naudingi bendruomenė. Noriu padėkoti komisijai už jų pasiūlymus, ypač e, dėl naujų valdymo pasiūlymų. Aš esu tikras, kad ateityje jie bus naudingi. Ir taip pat norėčiau padėkoti ponui Lazlo už ataskaitą ir indėlį. Aš sutinku beveik su viskuo porą dalykų tik tais norėčiau paminėti, su ko nesutinku net, tačiau netgi čia mūsų nuomonės nesmarkiai skiriasi. Dėl skaidrumo ir e, atvirumo pirmiausia, aš e, manau, kad protokolai, e, veiksmų, veiksmų grupių protokolai turėtų būti spausdinami, skelbiami ir taip pat reikia visada pateikti interesų deklaraciją. Ir taip pat mes turime atskirti rimtus ir nerimtus interesus. E, teismas, tai auditorumai sako, kad tai yra neįmanoma, tačiau manau, kad tai būtų įmanoma ir tikiuosi, kad e, komisija pateiks dėl to pasiūlymų. Antras klausimas susijęs su jau e, baigtų projektų tolesnį finansavimą yra daug tokių pavyzdžių, kai projektai tokie sėkmingi, kad juos norima pratesti. Pavyzdžiui, Velse turėjome 80 mokymo programų ir buvo vietovėse išplėstas plačiajuostis tinklas, todėl jie norėjo dar išplėsti savo mokymo sistemas, kad to pasinaudotų daugiau naudos gavėjų. Manau, kad čia turim būti lankstus. Ir toje sistemoje turėtų būti numatytas lankstumo mechanizmas. Ir manau, kad kuo daugiau lankstumo, tuo geriau. Uh, E, taip, tie projektai yra bottom-up, tačiau manau, kad mes turėtume e, leisti kiek įmanoma daugiau lankstumo, nes taip galėsime įtraukti daugiau veikėjų. Ačiū. Grazie. Ačiū ponai Bon. Mes uh, Šiek tiek atsiliekame nuo tvarkaraščio, tai labai greitai pasisakykite. Ačiū pirmininkė. Audito rūmai įvertino pranešėjo susirūpinimą dėl pirmos ir antros rekomendacijos ir sutinku su ponu Von, kad galima pasiekti abu tuos tikslus, kuriuos iškėlė komisija tuo pat taip pat tuo pat metu laikantis finansinių reglamentų nustatytų principų. Ačiū. Dėkoju. Tada periname prie devintojo darbo atvarkės klausimo. E, Europos auditorumų specialio ataskaita 6210 ar pasiekti cukraus rinkos reformos pagrindiniai tikslai. Ir dabar žodį suteikime ponui Skilakakis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Tai svarbus klausimas, nes mes kalbame apie esminę žemės ūkio politikos reformą. Ji apima ir e, lėšų e, perstruktūrizavimą, o ta suma siekia 6,2 milijardus euro, eurų. E, šios reformos tikslas yra užtikrinti Europos cukraus pramonės konkurencingumą, ir stabilizuoti rinkas bei užtikrinti cukrus tiekimą. Tai sudėtingas klausimas, nes komisija ir Europos Sąjunga panaudojo plačius, ekono, plačią ekonominę paskatą, kad e, gamintojai ir augintojai būtų e, išbraukti iš rinkos. E, bendrai tariant, reformos tikslai buvo sėkmingi, mes e, padidinome konkurencingumą ir pašalinome e, kainų skirtumą tarp pasaulinės ir ES rinkos. Tačiau yra ir niuansų. Mes žinome, kas už tų niuansų slypi. Europos audito rūmai pateikė kelias pastabas, su kuriomis aš sutinku. Pirmiausia, tai e, dėl e, regionam, regionų konkurencigumo įvertinimo. E, komisija neišanalizavo augintojų ir gamyklų atskiro konkurencingumo. Tos galimybės ne, neturėjo iki reformos ir nepasinaudojo galimybę uh, paim, surinkti duomenis iš cukraus gamyklų, cukraus fabrikų ar didelių augintojų ir per reformą. Taigi mes iš esmės neturime patikimų duomenų apie tai, kas įvyko tose vietovėse. Produktivumo ir efektyvumo duomenys būtų labai naudingi, o jų neturime. Jie padėtų išanalizuoti, ar mūsų pastangos toje vietoje pasiteisino ir tai padėtų įvertinti ir BŽUP ateitį. Turiu klausimų komisijai. Pirmiausia, kodėl dideli cukraus gamintojai, kurie atsisakė savo kvotos priimdami kompensaciją, turėjo palikti rinką ir jų nebuvo paprašyta pateikti informacijos apie tai, kaip jie panaudojo tas lėšas. Užduodu šį klausimą, nes, kaip pastebėjo auditorumai, buvo tokių gamintojų, kurie uždarė savo fabrikus ES, tačiau už jos ribų atidarė naujus. Kyla klausimas, ar mūsų išmokėtos lėšos kurios sumokėjo mokesčių mokėtojų e, mokesčių mokėtojų ES, e, nebuvo panaudotos subsidijuoti e, naujoms gamykloms už ES ribų. Kitas klausimas susijęs su um, cukriniu, cukranendrių pramonė. Kaip žinote, cukrinių runkelių auginimas, kas yra ne, žaliava, cukraus žaliava ES, buvo pagrindinė priežastis, kodėl cukraus fabrikai buvo įtraukti į BŽUP. Nes e, negalima, neišeina auginti cukrinių runkelių, jeigu šalia nėra cukraus fabriko. Tai tarytum bendras projektas kai cukrus yra gaminamas iš cukrinių rink, runkelių. Tačiau kalbant apie cukranendrių, cukranendrės perdirbančius fabrikus, tai ES cukranendrių neauginama, nes tai yra tropinis produktas. Mes tiesiog kalbame apie pramonę, kurią įtakoja cukrus kaina ES. Tad kyla klausimas, O kodėl ir šie fabrikai gavo e, daug lėšų, jei teisingai pamenu, 100 milijonų eurų, 150 milijonų eurų šios reformos. Taigi, e, kaip buvo pasitarnauta visuomeniai šiais pinigais? Na, reformoje iš esmės tai nebuvo numatyta anksčiau. Toliau izokliukozės kvotos. Izogliukozę e, gamina iš e, kukurūzų ir kitų produktų, kurių kainų neįtakojo cukraus reforma. Noriu paklausti, o kaip pasitarnauta visuomenėje dėl tų e, nemokamų išmokų, kurios buvo išmokėtos izokliukozės gamintojams, nes jų žaliavos, žaliavai nebuvo padaryta jokia įtaka. Kitas klausimas, kuris mane sudomino ir kurį iškėlė audito rūmai, susijęs su kainų sumažinimo nauda, nes tai nepasiekia galutinio vartotojo. Pati nauda iš esmės ir liko tik tais verslo lygmenių. Turėjo būti sumažinta kaina mūsų vartotojams, tačiau ta mažesnė kaina jų taip ir nepasiekė turiu paklausti, ar komisija ėmėsi priemonių, vykdydama cukraus reformą, norėdama užtikrinti, kad cukraus kaina bus sumažės ir vartotojams. Ir dar porą dalykų. Vyko svarbi diskusija, ar Europos cukraus prie, e, cukrus Europos rinkoje yra tinkamai prieinamas. Tikslas buvo, kad jis būtų prieinamas 85, 85 procentais. Ir kaip žinote, ES gaminamų žemės ūkio produktų prieinamumas ES yra vienas iš svarbiausių sutarčių numatytų tikslų. Kiek aš žinau, 85 procentai yra geras procentas, galbūt jis galėjo būti ir 90, ir 80 procentų. Tačiau diskusijos apie prieinamumą nebuvo, auditorumai ir komisija tarpusavė apie tai diskutavo. Tačiau ar tas prieinamumo rodiklis buvo paremtas kažkokiais tyrimais dėl cukraus prieinamumo optimalaus lygio? Ar bu, galbūt buvo remtasi kažkokiais atvejais, kai jis nebuvo prieinamas? Ir e, galbūt tai lėmė pasaulio cukraus rinkos e, trikdžiai. Kodėl tas rodiklis buvo būtent toks 85, ne 80, ne 90? Aš nemačiau jokių argumentų, kurie būtų pagristi tyrimais. Ir dar vienas dalykas. Kai aš prisėmiau renkti šitą ataskaitą, šitą pranesimą, aš panalizavau Graikijos cukraus rinką kurią labiausiai įtakojo ši reforma, nes Graikija buvo viena iš šalių, kuri dvigubai sumažino savo cukraus kvotą. Graikijoje turėjome penkias, penkis fabrikus, dvi buvo uždarytos, sumažinome dvigubai savo kvotą ir dabar sužinau, kad likusios trys, likusi trys e, fabrikai kurie turėjo pagerinti savo e, rezultatus, e, yra ant bankroto ribos. Tad įdomu, jeigu yra toks atvejis, kai e, veikla buvo sėkminga, tačiau operacija buvo, čia yra toks atvejis, kai operacija pasisekė, tačiau visgi pacientas ims ir numirs dėl kažkokiu tai priežasčiu. Corte dei Conti, il signor Cretin. Uh, merci, monsieur le président. Žodis tikimas auditorumas. Ačiū, eh, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Iš tiesų, aš galėsiu greitai atsakyti jūsų klausimus. Tačiau nu pirmiausia, norėčiau padėkoti eh, pranešėjai už jo puikų vaisingą bendradarbiavimą, kalbant apie mūsų ataskaitos nagrinėjimą manau, kad darbo dokumente, kuris dabar pateiktas, mm, jis yra pakankamai aiškus ir jame atidžiai išnagrinėtas mūsų darbo rezultatas. Užuot e, pakartojęs aš panos Sakilakeko pranešimą, aš koncentruosios ties keliais punktais. Šitas e, sumažinimo tikslas, tai būtent, kad sumažintos uh, kvotos 6 milijonų tonų ES. Jisai, šitas tikslas buvo siekiamas ir jisai buvo pasiektas. Tai yra sveikintinas tikslas. Tačiau iš esmės šitie pajėgumų mažinimai yra buvo susiję ne su e, pačiamis geriausiamis gamyklomis arba cukraus fabrikais. iš esmės ne komisija, ne ES neturėjo pakankamai informacijos e, apie tai, kiek turėtų būti sumažinta fabrikų. Išliko 47 procentai, e, tiksliau atsiprašau, e, buvo panaikinta 47 procentai fabrikų. Tai būtent komisija, e, kaip tik ir siekia, išlaikyti tik, tik tai konkurencingose regionuose šitos cukros fabrikus. Taip ir jie ir išliko konkurencingose regionuose. Kitas dalykas tai yra tos cukraus kvotos. Buvo pasiūlytos kitos kvotos e, fabrikams, nes buvo siekta padaryti šią sistemą e, lankstesnę ir kad konkurencingiausios gamyklos galėtų padidinti savo produkciją. Bendrame kontekste, mažinant visas kvotas, šios įmonės, kurios buvo konkurencingiausios, galėjo padidinti savo produkciją. Tai būtent e, kai kurios įmonės ir gavo tas e, kvotos, e, tas kvotas, tačiau jeigu jos buvo nekonkurencingos, jos galėjo atsisakyti tų kvotų. Mm o kitos įmonės arba supirko tas kvotas, arba jis papildomai gavo. Dabar galima, žinoma, kelti klausimą, ar kvotos buvo teisingai išdalytos. Tačiau tai klausimą atsakyti kol kas negalim. Kitas dalykas. Europos e, sąjunga iš e, cukraus eksportuotojos tapo e, cukraus importuotoja. Čia iš esmės uh, E, kalbama apie e, tai, kad buvo sumažinta cukraus gamyba ir kai kurios įmonės e, gavo kompensacijos už tai, kad uždarys cukraus fabrikus, tačiau jos kompensacijas panaudojo perkeldamos savo gamybą į trečiasias šalis. To reikėtų vengti. Tai yra smertinas dalykas. Kiekvienas sprendimas, kuris turi poveikį cukraus pramonėje ES, Jis turėtų būti priimtas atsižvelgiant į būtiną gamybos lygį. Būtent, kad būtų užtikrintas cukrinių runkelių arba žaliavos tiekimas. Nes kitų atveju tie fabrikai neišgyvens. Tai buvo vienas iš pagrindinių ES tikslų, kad išliktų konkurencingi fabrikai. Audito rūmai taip pat bandė ištirti, kokį poveikį ši reforma turėjo cukraus kainai vartotojams. Ir iš tikrųjų ta informacija yra pakankamai neišsami. Tyrimai, e, įvairius nepriklausomai tyrimai rodo, kad, kad didmeninės cukraus kainos e, jos iš principo sumažėjo. Tačiau vartotojai to sumažėjimo nepajuto. Jeigu mes norėtume e, pašalinti problemas, su kuriamis susijęs su šia reforma, tada mes turime atsižvelgti į tam tikras e, rekomendacijas, kurias patikė audito rūmai ir kurias galite pasiskaityti. O dabar žodis komisijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Skilakis už šią ataskaitą. Aš taip pat norėčiau padėkoti jūsų komitetui už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl cukraus rinkos reformos, atsižvelgiant audito rūmų rekomendacijas bei ponos Kilakakės parengtą dokumentą. Tai yra e, itin aktualu, ponia pirmininkė, ypač dėl to, kad skaičiai rodo, kad po to, kai cukraus rinkos reforma buvo, e, rinka buvo reformuota 2006 metais, e, mes padarėme didžiulę pažangą. Supirkimo kainos, kainos sumažėjo 36 procentais, o produktyvumas padidėjo regionuose. Ir dabar. Uh, valstybės narės e, pasinaudojo 78 87 procentus visų kvotų. ES cukraus e, sektorius labiau yra orientuotas rinka ir yra labiau konkurencingas nei anksčiau. Reformos pagrindiniai aspektai buvo štai tokie. Buvo siekime sumažinti e, institucinės, ka... institucinės kainas ir per, siekiant per kvotų sistemą, sumažinti galimus neigiamus socialinius ir ekonominius reformos padarinius. Ir mes taip pat tikimės, kad galiausiai kvotų galima bus atsisakyti. Cukraus reforma turėtų būti vertinama atsižvelgiant ES tarptautinius įsipareigojimus pavyzdžiui, tokius kaip viskas, bet neginklai, kuri buvo patvirtinta 2001 metais. Taip pat atsižvelgiant į PPO e, nuosprendį dėl ES e, cukraus rinkos. ES e, suteikia prieigą prie savo rinkos besivystančiams šalims. Ir tai reiškia, kad mes taip pat turėjom sumažinti ir cukraus eksporto subsidijas. To buvo iš mūsų reikalauta. Ir todėl ES turėjo sumažinti cukraus kvotas tam, kad būtų atkurta pusiausvėra rinkoje. Norėčiau pakomentuoti kai kurios dalykus, kuriuos paminėjo auditorumai savo ataskaitoje. 18 cukraus fabrikų. Žinome, kad fabrikų skaičius nulatos mažėja ir šis procesas prasidėjo dar prieš reformą, kadangi kiekvienas fabrikas didino savo darbo našumą. Pavyzdžiui, 2000 2004 iki 2006 metų ES užsidarė net 77 cukraus fabrikai. Taigi restruktūrizavimo procesas vyksta ir mes sudarėme teisinį pagrindą bei parėmėme e, finansiškai tuos fabrikus, kurių uždarimas buvo naudingas e, reformai priklausomybė e, nuo cukraus importo taip pat yra paminėta ataskaitoje. Ši priklausomybė nėra cukraus rinkos reformos išdava. 2001 metais ES, kaip minėjau, prisėmė svarbius, svarbius įsipareigojimus ir atvėrė savo rinką besivystančioms šalims. Ir kai kurios iš šių šalių yra stambios cukraus eksportuotojos. Tai buvo politinis sprendimas, kuris leido šioms šalims įvežti savo pagamintą cukrų į ES teritoriją. Ir mes nesigailėme šio sprendimo. Šiame kontekste hipotetiškai galima e, cukrus trūkumo situacija Panaikinant kvotas reikia, reikia suderinti e, eksporto ir importo e, srautus. Kalbama taip pat ir, gali, ir e, gamybos, paminėtas gamybos perkelimas. Mūsų parama yra skirta toms įmonėms, kurios mano, kad jos nesugebės konkuruoti ateityje. Ir ši parama neapsiriboja, neapsiriboja uh, fabriko demontavimu, bet ir taip pat e, ekologinės būklės atstatymu bei naujų darbo vietų sukūrimu atleistiems darbuotojams. Aš noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad e, bet visais atvejais, kai komisija galėtų norėti įtakoti verslo subjektų veiksmus, būtų e, neteisėtas. Taigi, jei mes bandytume suvaržyti uh, investicijas ar restruktūrizavimo planus, tai susidurtų su dideliu, didelio pozicija. Reforma pasiteisino, tačiau gal ir ne visais aspektais. Pavyzdžiui, kainos vietinėje rinkoje ir pasaulio rinkoje. Ir mes manome, kad įgyvenęs reformą mūsų cukros gamintojai, gamintojai atsidūrė geresnėje situacijoje. Dabar norėčiau komentuoti ponos Kilakakės pastabas. Aš džiaugiuosi tuo, kad ponas Kilakakis mano, kad cukraus rinkos reforma buvo teigiamas žingsnis. Audito rūmų ataskaitos komentavimas, ponios Kilakakės ataskaitoje, turėtų būti vertinimas būtent tokioje perspektyvoje. Reformos tikslas buvo leisti, leisti cukraus gamintojams nuspręsti, kaip elgtis besikeičiame pasaulyje, ar tęsti gamybą ar ne. Ir jie turėjo tai padaryti atsižvelgdami į ekonominių aplinkybių vertinimą bei atsižvelgdami į tai, kiek jie sugebėtų išgyventi naujoje ekonominėje aplinkoje, kurioje kainos e, sumažėjo daugiau nei trečdalių. Ir mes palikome visas sprendimo galės cukraus gamintojams. Komisija negali spręsti, kurie cukraus fabrikai gali uh, išgyventi, kurie ne. Akivaizdu, kad uh, Patys gamintojai turi priimti tokius sprendimus. Ir ponas Kilakakės e, savo kalboje paminėjo e, Graikijos e, cukraus fabrikus ir be abejo Graikijos cukraus gamintojai patys turi nuspręsti, ar jie gali išgyventi dabartinėmis aplinkybėmis. Ir jei jiems ir neblogai sekasi dabar, tai nereiškia, kad jų ateitis taip pat gali būti šviesi. Ir jei jiems tampa gyventi vis sunkiau, tai galbūt jų vertinimas buvo neteisingas. Europos cukraus gamintojų konkurencingumo padidėjimas yra neginčiamas. Cukraus gamintojai veikia aplinkoje, kurioje institucinės kainos yra kur kas mažesnės, o a, gamybos vienetai yra sukoncentruoti palankiausiuose regionuose, gamybai palankiausiuose regionuose. Mūsų gamintoje patenkina 12 procentų mūsų cukraus poreikių. Ir tai be abejo prisideda prie e, mūsų e, cukraus rinkos tinkamo finansavimo bei ES apsirūpinimo mastu. Be abejo, reikia daryti tam tikrų struktūrinių pokyčių tam, kad būtų prisiderinta prie besikeičiančių aplinkybių, pavyzdžiui, prie mažesnės supirkimo e, kainos. Ir manome, kad savo veiksmais mes iš tikrųjų padėjome cukraus sektoriui. Papildoma izogliukozės kvota. Izogliukozė kuri yra išgaunama iš e, grūdų ir naudojama kaip cukraus pakaitilas. Ir po reformos cukraus gamintojai gali pasinaudoti mažesnėmis kainomis ir tai sustiprina jų konkurencinę poziciją izogliukozės gamintojų atžvilgių. Uh, izogliukozės gamintojai gavo papildomų kvotų, kuri, kurios turėjo leisti joms pasinaudoti masto ekonomijos e, privalumais. Ir jie gali parduoti savo izogliukozę ne tik ES be abejo. Dabar perėdamas prie vartotojų vart, kainų. Po 2006 metų reformos buvo sukurta kainų stebėsenos sistema, kuri užtikrina skaidrumą rinkoje. Ir ši sistema patvirtino, kad rinkos kainos sumažėjo po to, kai buvo patvirtintos naujos institucinės kainos e, pagal reformą. Mes at, uh, e, užsakėme kelis tyrimus, kad daugiau gautume informacijos apie tai padėtį cukraus rinkoje. Ir gavus uh, šių tyrimų rezultatus komisija e, svarstys, kokiu papildomų priemonių reikia taikyti cukraus e, sektoriui. Toliau buvo kalbėta apie socialinį e, poveikį. Reforma buvo įgyvendinama keliais etapais. Jos pradžia buvo 2006 metai. Ir reforma tęsiama iki 2011 metų. Ir tik dabar mes galime vertinti, kaip ši reforma buvo įgyvendinta. Ir ar pasiteisino komisijos taikomos e, cukraus sektoriui priemonės. Mes pradėjome tyrimą jau 2000, e, 2010 metų vidury ir aš tikiuosi, kad 2011 metų pradžioje mes jau turėsime šio reformos vertinimo uh, analizės rezultatus. Ir aš tikiuosi, kad aš atsakiau jūsų klausimus ir toliau esu pasirengęs atsakyti papildomus klausimus. Thank you, want... Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už detalų atsakymą į iškeltus klausimus. Dar turiu ką pastebėti. Be abejo, mes nenorėtume nuspręsti, ką e, cukraus gamintojai darys su tais restruktūrizavimo pinigais. Tačiau kodėl nesurinkti duomenų apie tai, ką jie nuveikė? Tai visai kas kita, nei priimti sprendimus už juos. Čia dėl skaidrumo tik tais. Ir tai svarbu, nes aš kalbėjau apie tai, kad yra steigiamos gamyklos už Europos ribų. E, Tai aš nesakau, kad jie neturi tokios teisės ir kad jie neturi įsipareigoti to daryti, tačiau noriu pasakyti, kad tam neturi būti naudojami Europos pinigai. O dėl cukranendrių bei izokliukozės, aš nežinau, ar Mes e, sėkmingai e, duodame pinigus tam, kad cukranendrių gamyklos e, būtų išliktų. Europoje. Nes dabar mes neturėsime nei cukraus fabrikų, nei uh, cuk, uh, cukrinių runkelių uh, augintojų, nes užsidarius cukraus fabrikui e, nebelieka regione ir cukronių runkelių augintojų. Tai mano klausimas buvo susijęs, ar tikrai verta duoti cukranendrių e, fabrikams lėšų. Ar tai buvo protingas sprendimas? Ta pati reiktų pasakyti ir apie izokliukozę. Aš noriu remtis vienodų sąlygų suteikimo principu. Apie kokias vienodas sąlygas mes kalbame čia? Nekalbant apie maisto saugumą, maisto saugą, komisija e, pastebėjo teisingai. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad svarbu išanalizuoti ne tik reformos sėkmingas sritis, bet ir trūkumus. Ir būtų gerai, kad komisija e, panalizuotų šios reformos silpnasias pusės, nes tai būtų visiems naudinga. Labai ačiū. Ir dabar periname prie paskutinio mūsų klausimo, tai yra Europos audito rūmų specialioje ataskaita 8210 transporto transeuropinėmis geležinkelio ašimis tobulinimas, investicijos į ES geležinkelio infrastruktūrą buvo veiksmingos. Ir dabar aš suteiksiu žodį pranešėjų ponui Balčyčiai. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gal aš turėčiau pasiūlymą pirmiausia, kad gal pasisakytų auditorių rūmų atstovas, mes taip esam sutarę, o po to aš, jeigu galima. il signor Cretin, prego, della Corte dei Conti. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, le rapport. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Ši ataskaita yra skirta ES investicijoms į geležinkelių infrastruktūrą. Mes stengiamės įsiaiškinti, ar šios investicijos pagerina geležinkelio transporto paslaugas pagrindinėse transporto ašyse. Šią ataskaitą atsi, uh, išnagrinėja trans europinius uh, tinklus ir transeuropinių tinklų ašis. Be abejo, mes rėmėmės transeuropinių tinklų gairėmis. Geležinkelio infrastruktūrai reikia labai stambių investicijų. Iš infrastruktūrą investuota jau 92 milijardai eurų pagal 2008 metų skaičius ir pagal prognozuojamą plėtrą dar reikia skirti daugiau nei 200 milijardų eurų šioms investicijoms. Mes išnagrinėjome tas atkarpas, kurios yra bendrai finansuojamos su ES. ir išnagrinėjome e, tas atkarpas, kurioms buvo skirta maždaug 8,6 milijardo eurų. Pagal mūsų išvadas geležinkelio infrastruktūros e, bendrasis finansavimas e, suteikia nauj, sudarė naujas galimybės trans, europiniam geležinkelio transportui. Taigi mūsų atsakymas yra teigiamas į mūsų iškeltus klausimus tos atkarpos, kurios buvo plėtojamos pagal bendro finansavimo Europos Sąjunga e, principus, iš tikrųjų buvo patobulintos. Dabar paslaugos yra teikiamas greičiau ir e, atkarpų būklė buvo ženkliai pagerinta. Be to, audito rūmai nustatė, kad tam tikrose sritise galima būtų e, lėšas naudoti geriau tikslingiau. Pavyzdžiui, investicijos galėtų būti geriau nukreiptos, geriau sufokusuotos. Ypač tai pasakytina apie tam tikrus e, transeuropinių tinklų suvaržymus, tam tikras probleminės e, zonas. Aš tikiuosi, kad jūs komitetas galės pritarti e, mūsų ataskaitai ir jūs galėsite, tam, kad mes galėsime tęsti investiciją. Dėkuoju. Panas Valčytis. Ačiū, gerimas pirmininkė. <clears throat> Pirmiausia, tikrai norėčiau padėkoti auditų rūmam ir asmeniškai auditoriui Henry Greken už tikrai gerai parengtą ataskaitą ir man labai svarbu, kaip pirmą kartą rengiančiam tokią nuomonę, konstruktyvų bedarbiavimą. Nors audito rūmai, kaip ir paminėjo auditorius, padarė teigiamą išvadą, kad bendrai finansuojama geležinkelių infrastruktūros plėtra ES prisidėjo prie naujų galimybių transeuropiniam geležinkelio transporto kūrimui, tačiau analizė atskleidė ir svarbių trūkumų, kuriuos mano supratimu būtina šalinti, siekiant veiksmingesnių rezultatų vystant Europos transporto tinklus. Tai keletą iš jų norėčiau paminėti. Tai pirmiausia, ir aš manau, kad daugelis mano kolegų sutiks, kad šiandieną dar trūksta aiškaus apibrėžimo, kas sudaro pagrindinę Europos geležinkelių ašį. Todėl kai kurių prioritetinių projektų atkarpos yra tik tai nacionalinio lygmens, o tai aišku mažina bendrą pridedamą įvertę bendryjei. Siekiant pagerinti ES finansinių išteklių koordinavimą jų koncentravimą, būtina tobulinti šią apibriežtį ir todėl komisija kartu su valstybėm narėmis turėtų apibriežti mano paminėtus prioritetinius projektus, atsižvelgdama į aiškius transeuropinių tinklų poreikius ir e, aiškiai ateities viziją. Antras e, trūkumas, kurį e, norėčiau paminėti, tai kad komisija atrinkdama projektus bendrafinansavimui rėmėsi tik vidinių komisijos darbuotojų vertinimų ir nebuvo konsultuotasi su išorės ekspertais. Todėl e, įgyvendinant šitos projektus buvo susidurta su nenumatytais sunkumais, pavyzdžiui, netikėtai sunkios geografinės sąlygos, aplinkos apsaugos reikalavimų, e, griežti e, poreikiai, kurie įtakojo projektų išlaidų išaugimą bei vėlavimą. Ateityje, siekiant geriau įvertinti siūlomų projektų techninius aspektus prieš patvirtinant jų finansavimą, Komisijai rekomenduočiau konsultuoti su išorės ypatinga geležinkelių infrastruktūros ekspertais bei glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Žymiai pagerėjo sąlygos greitųjų keliaivinių traukinių judėjimui, tačiau mišriuose pervežimuose, tai yra keliaivių ir krovinių, dar būtina siekti pažangos. Pervežant juos vis dar susidurima su tokiais sunkumais, kaip skirtingas bėgių plotis, traukos jėga, traukinių kontrolės sistemų, traukinių ilgių ir eksploatavimo taisyklių skirtumai. Sienos kirtimas esant kelioms nacionaliniams geležinkelių sistemams tebėra e, iš tikrųjų labai sudėtingas ir tą aš pats asmeniškai galiu patvirtinti. Todėl komisija turėtų ateityje dar glaudžiau bendradarbiauti su bei padėti valstybėm narėm mažinti tokius suvaržymus ir teikti savo pasiūlymus. Taip pat būtina plėsti TNT vykdomosios įstaigos atsakomybę Mano supratimu, reikia išplėsti šios įstaigos funkcijas, pavedant galbūt jie vykdyti projektų įgyvendinimo kontrolę. Aišku, yra pateikta kelios ir teigiamos išvados, kurios taip pat norėčiau pristatyti savo kolegom. Tai yra, kad paskyrus TNT projektų koordinatorius labai pagerėjo projektų gyvendinimas, nes buvo sukoncentruotos investicijos ir, manau, atsirado papildoma politinė spaudimo priemonė, kuri palengvino ir pagreitino šių projektų gyvendinimą valstybėse narėse. Komisija ir toliau turėtų palaikyti šiuo metu koordinatorių atliekamą funkciją ir įvertinti galimybę paskirti koordinatorius ir toms prioritetinių projektų atkarpoms, kuriuose šiuo metu kyla sunkumų. Antra teigiama mano supratimu, tai yra, kad TNT projektų atkarpų pasienio ruožuose finansavimas pagerėjo, nes buvo padidintas bendrafinansavimas nuo 10 iki 30 procentų šiom atkarpom finansuoti Be to komisija paskyrė koordinatorius pasienio ruožų įgyvendinimui stebėti, jų veikla taip pat davė teigiamų rezultatų, e, tačiau ir toliau būtina gerinti susiekimą tarp sunkiai pasiekimų regionų. Baigdamas e, norėčiau palinkėti komisijai, rengiant TNT gairių peržiūrai, įvertinti visus ne tik tais mano šiandieną iškeltus klausimus, bet ir audito medžiagoje paminėtus probleminius klausimus Taip pat būtina peržiūrėti TMT politiką atsižvelgiant ir į būsimus ateities iššūkius susijusius su klimato kaitos keliamais uždaviniais, būsimų ekonomikos augimu, socialinė ir ekonominė sanglauda. Yra paruoštas darbo dokumentas iš 15 punktų ir aš manau, kad mes ateityje galėsime žymiai detaliau e, panalizuoti šio dokumento turinį. Ačiū uždėmesi. Grazie. Diamo la parola alla Commissione, prego. Dėkuoju. Thank you, President. Uh, and... Dėkuoju, panė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti audito rūmams už šią išsame analizę ir už jų darbą rengiant šią ataskaitą. Jūs lankėtės vietose net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su auditoriais. Šis auditas buvo atliktas 2008-2009 metais. Ir komisija teigiamai vertina bendras, bendro finansavimo taisyklės ir mes manome, kad mes iš tikrųjų galime pagerinti transeuropinius geležinkelio tinklus. Be abejo, komisija išnagrinės auditorumų rekomendacijas ir mes e, pasistengsime jas sureaguoti lygiai taip pat, kaip mes pasielgėme po to, kai buvo paskelbta 2003-2005 metų ataskaita ir būtent po šios ataskaitos buvo, e, buvo sukurta e, vykdomoji įstaiga, buvo pradėtas daugiametės planavimas, buvo paskirti koordinatoriai. Ir buvo taip pat pradėta plačiau konsultuoti su išorės ekspertais. Komentuodamas konkrečias rekomendacijas, galiu pasakyti štai ką. Kai mes tik tai pradėjome svarstyti šią ataskaitą 2008-2009 metais, mes jau pradėjome imtis veiksmų, jau pradėjome dirbti ir mes ketiname tęsti darbą ir toliau. Pirmiausia, buvo pateiktas prašymas atsižvelgti į faktinius dabartinės paklausos ir galimos e, e, paklausos skaičius. Ir 2007 metais mes pradėjome e, rinkti duomenys apie 6600 ruožus ir mes rengame techninę informaciją apie kiekvieną iš jų tam, kad mes galėtume uh, atsižvaldami į audito rūmų rekomendacijas, atlikti nuodugnesnę techninę analizę. 2010 metais mes paskyrėme uh, tris papildomus koordinatorius, ponas Koks, ponas Savaraš ir kas. Savaraš. Ir šie koordinatoriai ir toliau prisideda prie mūsų darbo tobulinimo. Darbas vyksta, mes atsižvelgsime jūsų rekomendacijas, ir, nes mes norime pereiti nuo uh, labai segmentuoto, fragmentuoto požiūrio į uh, prioritetinius projektus prie uh, visą apimančio požiūrio kuris būtų pagrystas turima informacija. Aš pritariu ką tik išsakytom pastaboms iš tikrųjų nėra aišku, kas yra transporto ašis, nėra labai aiškiai apibriešta, kas yra koridorius ir kas į jį patenka. Ir 2011 m. važiavio mėnesį mes ketiname patekti pasiūlymų dėl šių, pas, dėl šių apibriešių. Vykdomoji įstaiga dirba ir mes ją stipriname ir plečiame. Ir dabar tenai dirba jau 200 e, žmonių. Ir mes tikimės, kad e, jie savo darbu taip pat prisidės prie e, geresnio projekto gyvendinimo. 2008 metais įvyko labai svarbus seminaras Niderlanduose, o 2009 metais panašus renginys vyko Portugalijoje. Ir 2010 metais E, panašus renginys e, e, vyko Šveicarijoje. Ir mes kviečiame visus projektų vykdytojus dalyva, dalyvauti renginyje, kuris vyks 2011 metais. Be to, vykdomoji įstaiga rengia keisimas informaciją sesijas, kurios vyksta du kartus per dieną. Per... Ir galiausiai E, pasienio ruožai ir veik, e, darbo e, taisyklės ir tai, kas buvo pasakyta apie transporto koridorius. Visus jūsų pastabos yra visiškai teisingos. Pavyzdžiui, iš tikrųjų dabar mes neturime nustatę traukinių ilgio. Mes taip pat nesuderinome įvairių dokumentų bet tokiai e, yra neišplėtotos e, sąveikos e, taisyklės. Mes bendradarbiavame su Europos geležinkelių agentūra tam, kad parengtume transporto rūšių sąveikos standartus. Ir, kaip minėjau, mes dar dirbame, stengiamės derinti visus standartus, bet dar ne viskas yra padaryta. Uh, E, peržiūrėdami TNT e, mes e, pabandysime iš naujo įvertinti visus šios probleminius dalykus ir mes bandysime geriau taikyti į koridorius, transporto koridorius orientuotą požiūrį. Ir kaip minėjau, išsamesnę informaciją pateiksime 2011 m. birželio mėnesį. Uh, Mes esame labai dėkingi auditorumams už šią ataskaitą, kuri padės komisijai geriau sufokusuoti savo darbą, rengiantis e, minėto dokumento paskelbimui birželio mėnesį 2011 metais. Ir dėkoju Jums už tai, kad suteikėt galimybę man išsakyti savo pastabas. Dėkoju ir Ajala Sendas. Sí, gracias, <clears throat> presidente. Uh, sí, yo querría... Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti mūsų pranešėjui už jo pasiūlymus susijusius su šia auditorumo ataskaita. Aš manau, kad yra e, labai daug įdomių dalykų, apie kuriuos mes galime diskutuoti ir kuriuos mes galime pagerinti ateityje. Aš e, transporto komitete ypač domiuosi šiomis temomis, todėl aš norėčiau e, atsižvelgdama į auditorumus užduoti kelis klausimus. Aš nežinau, iš tiesų kartais man sukelia šoką skaityti tokias rekomendacijas. Žinoma, turi būti pagerinta situacija e, įgyvendinant ES biudžetą ir tinkamai panaudojant jo lėšas. Tačiau iš esmės tai yra daugiau politinės rekomendacijos. Ir aš manau, kad tai priklauso nuo to, kad jūs nelabai e, susidūrėte su e, Europos geležinkelių tinklų istoriją. Ir todėl trūksta jums tinkamos informacijos. Aš norėčiau pasakyti e, šiek tiek pastabų. Žinoma, pirma rekomendacija labai dažnai kartojasi. E, mes buvome kantrus, tačiau dabar mūsų kantrybė jau prieksiekia savo ribą. Čia iš tikrųjų, čia buvo kalbama, kad reikėtų daugiau kontaktuoti su e, komisija, su tarptautinėmis geležinkelio agentūromis, institucijomis. Uh, Žinoma, taip blokuojamas yra uh, Europos geležinkelių tinklų tarp valstybinis susisiekimas. Tačiau tokiu atveju mes nepasiekėme savo tikslo, nes mes norime uh, parlamente ir komisijoje pasiekti, kad nebūtų taikomas protekcinės priemonės, nacionalinės priemonės, o būtų tarptautinės priemonės taikomas. To mes norime išvengti. Nes būtent e, šitos geležinkelių įmonės būtent tai nelaiko prioritetu to tarptautinio susisiekimo. Tai aš nekalbu tiesiog apie e, tarpusavio sąveiką, tai jos tiesiog praktiškai kartais net nėra. Čia yra tokios istorinės problemos, nes mes norime sukurti e, europinį geležinkelių tinklą, o šiuo atveju mes nesiekėme arba netinkamai siekėme šio tikslo. Čia galbūt neteisingos jūsų rekomendacijos tuo atžvilgiu. Kitas dalykas, mes, mes šiame parlamente, norėčiau pasakyti, koordinatorių atžvilgių mes nagrinėjame atskirus klausimus, pavyzdžiui, kaip ir Ispanijos projektas. Deja, turėjo būti pakeistas koordinatorius. Jis buvo atleistas būtent dėl to, kad buvo problemų. Ir jo darbas kaip koordinatorius neatsispindėjo projekto išvadose. Nes iš esmės koordinatorius turėtų e, rūpintis tuo, kad e, santykiai tarp valstybių narių turėtų būti pagerinti, tai yra ryšiai palaikomi. Čia, nes mes siekiame sukurti, kaip jau sakiau, e, keliavinių transporto, geležinkelių transporto europinį tinklį. tinklą. Tai būtent tai ir rodo, kad reikia pagerinti bendradarbiavimą, nes koordinatoriai dabar negali vykdyti savo užduočių. Pavyzdžiui, dabar e, auditorumai nieko nesako apie tai, kad e, yra tam tikrų problemų. Dabar 2010 metai ir jau 90 procentų išnaudojame visų lėšų. Ir būtų labai gerai įtraukti ir šitą rekomendaciją į visą ataskaitę, būtent kalbant apie kitą finansinę perspektyvą. E, žinoma, teigiama yra tai, ką e, auditorumai pasakė apie e, keleivių teisų pagerinimą, nes būtent to dar trūksta, ypač kalbant apie biudžeto išlaidų planavimą. Dar vienas dalykas. Dabar kalbant apie sąnglaudą ir apie bendrą finansavimą ir apie transeuropinius tinklus, iš tikrųjų, iš, iš kur gali būti tas bendras finansavimas, jeigu mes negalime bendrai finansuoti tarptautinės linijos geležinkelio tinklo. Iš tiesų, e, čia e, mums reikėtų papildomos informacijos. Aš taip pat norėčiau paprašyti, kad audito rūmai dar e, panalizuotų šias temas. Čia, pavyzdžiui, e, Prancūzijoje čia mums nekyla problemų. E, prancūzams tai e, viskas tvarkoja su transeuropiniais tinklais, tačiau Ispanijoje mums kyla problemų, nes nes e, e, diktatorius Frankas, kaip žinote, bijojo, kad e, Europa plūstelės į Ispaniją. Todėl keliavinis transportas nelabai išvystytas geležinkeliu, ypač kalbant apie tarptautinį transportą ir ryšius su Prancūzija. Ir dabar galbūt mes galime išspręsti šią problemą, tačiau prancūzai dabar susiduria su, su tokia problema. Tai būtent e, auditorumai tai nekreipia dėmesio. Tai yra e, elektros linijos. Aš manau, kad e, aš galėčiau tik pasiūlyti, kad šita problema būtų atidžiau panalizuojama, kaip elektrifikuoti visą geležinkelio ruožą, nes Prancūzija tokio, to, to, tokios projekto nevykdo. Ponas Marinėskai, prašau. Mulțumesc, bineînțeles, eh, raportorului pentru documentul de lucru pe care l-a prezentat. Ačiū, eh, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visų pirma pranešėjai už tą puikų dokumentą. Aš manau, kad iš tiesų eh, dokumentas parengtas tinkamai. Ir jame nurodyti yra esminiai aspektai, kalbant apie auditorumą ataskaitą. Iš, tiek, iš tiesų šitas europinis geležinkelių tinklas nelabai europinis yra. Yra labai daug nacionalinių interesų, labai daug e, protekcionizmo ir mes turėtume iš tiesų daugiau nuveikti, kad iš tiesų būtų transeuropinis tinklas sukurtas. Ir aš manau, kad šitas e, vulkanas Islandijoje parodė, kad vis dėlto reikia plėtoti geležinkelių transportą, nes kitaip mes neturime kitų priemonių susisiekti. Tačiau e, mums reikia panaudoti turimas e, priemonės ir veiksmingai panaudoti. Ir e, e, pranešėjas, žinoma, atkreipė dėmesį į tai. Ir yra daug įvairių programų, pavyzdžiui, susiekimo, susiekimas su Balkanų šalimis, TNT, Atinės ir kitos programos. Yra taip pat Europos krovinė geležinkelio koridorius Ir e, aš dabar norėčiau iškelti klausimą, kaip mes turėtume koordinuoti tarpusavyje šias e, programas, e, kokie turi būti prioritetai, kad būtų investuojama į tas programas kuo geriau ir kuo, kuo galima kuo didesnė nauda. Dabar dėl koordinatorių. Aš pritariu šitai koordinatorių koncepcijai, jie turi būti. Ir būtina, kad būtų paskirti dar nauji koordinatoriai ateityje. Tačiau, pavyzdžiui, kaip ir kitose panašiose projektuose, arba, pavyzdžiui, susijęs su tam, tam, tomis pačiomis valstybėmis narėmis. Ar nebūtų gerai tą patį koordinatorių paskirti dviem projektams? Ačiū. Pirmiausia, auditorumai komisija ir tada pranešėjas. Prašom. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į ponios Ajalą Sender klausimą. Audito rūmai nėra politinė institucija. Ir auditorai turi nuspręsti, ar mūsų investicijos į geležinkelio infrastruktūrą yra efektyvios ar ne. Mes to daryti negalime. Mūsų sprendimas visuomet yra e, politinis. Kaip buvęs transporto ministras, aš be abejo galėčiau išsamei komentuoti e, šį klausimą, tačiau ko gero įsigilinčiau tuos klausimus, kurie e, neįeina iš šios ataskaitos e, apimti. Ir mano kolegos be abejo atkreiptų tai mano dėmesį. Aš dabar dirbau audito rūmose ir aš visiškai suprantu ponios Jelas Ender susirūpinimą. Mm. Bet supraskite ir e, mus ir dėkoju visiems e, kolegoms, e, kas šiltai atsiliepia apie mūsų darbą. Tai yra tikrai paskatimas dar labiau stengtis. Dėkoju. Yes. Komisija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju visiems už išsakytės pastabas. Dėkoju poniai AL. Komisija pradėjo pažeidimų procedūrą. Dėl to, kad nebuvo atidarytas jūsų paminėtas failas ir ši procedūra taikoma aštuonioms valstybėms narėms, nes tai kenkia rinkos atverimui, nepaisant visų mūsų priemonių. Ir kaip e, e, ponė Jelesender puikiai žino, mes taip pat pasiūlėme peržiūrėti pirmąjį geležinkelių paketą. Norime jį iš esmės pakeisti. Kaip sakė ponas Kreta ir auditorius, mes neturėtume dabar apie tai kalbėti. Reaguodamas į pono Marinesko pastabas, aš norėčiau pasakyti, kad e, gerai būtų skirti daugiau dėmesio atskiriems prioritetiniams projektams, atsk konkretesniems dalykams. Tačiau šiuo metu visi šie dalykai yra finansuojami iš TNT e, biudžeto ir komisija prižiūri, kaip tai yra daroma, vykdydama savo e, projektų vykdymo stebėsinos iniciatyvas. O sakydamas jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų norėtume skirti daugiau dėmesio vienam e, konkrečiam tinklui, o ne e, dirbti keliomis kryptimis, nes tai be abejo pakenkia lėšų koncentravimui ir taip pat e, mūsų pasiūlymų veiksmingumui. Dabar dėl koordinatorių Visi minėjo koordinatorius ir paprastai mes esame įsitikinę, kad koordinatoriai puikiai dirba. Jie kiekvienais metais apsilanko Europos parlamento transporto komitete ir kaip ir pasakyta auditorumo ataskaitoje, dar labiau galima būtų plėsti šių pareigūnų įgaliojimus tam, kad jie uh, iš tikrųjų nuvykę į vietą galėtų e, aiškiai aptikti konkrečias e, problemas. Pavyzdžiui, e, mes žinome iš Pienpior tunelio projekto, kad koordinatoriaus darbas buvo labai vertingas. Tačiau auditorumo ataskaitoje labai aiškiai pasakyta, kad mes negalime tiesiog investuoti uh, daugybės milijonų eurų tiesiant tarptautinį tunelį, neatsižvelgia į labai konkrečius techninius jo as aspektus. Aš pritariu e, pranešimo turiniu ir dėkuoju Jums už Jūsų darbą. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai ir auditoriam dar kartą už įsakytus pasiūlymus, kurie pozityviai nutiekė į ateitį. Puikiai suprantu savo kolegės e, Ajalo Sender susirūpinimą ir dėl istorinių tam tikrų problemų, kurios egzistuoja geležinkelio sistemoje. Ta pačia problema turi ir Lietuva, nes plačioji rusiška vežė baigėsi ties Lenkijos pasieniu ir mes taip pat e, projektuojam tokią pačią situaciją, kaip ir pas jūs yra pasienyje. Taip kad e, e, panaši problema yra iš tikrųjų ir kitose valstybėse. Bet aš manau, pats svarbiausia šiandien yra dalykas, kad e, tie dešimties metų laikotarpiai, per kuriuos vyko labai aštrios diskusijos, ir aš pritariu buvusiam susiekimo ministrui, taip ir aš turėjau kažkada progos keturius virš metų dalyvauti tuose diskusijose, kad šiandieną audito rūmų išvada yra labai aiški. Tai yra pozityvūs rezultatai, kurie leido iš esmės pagerinti e, geležinkelių sistemą. Taip, mes turim daug e, neįvyk, ne, ne, netliktų darbų ir tikrai su nekantrumu lauksime komisijos pasiūlymą sekančių metų birželio mėnesį dėl pačių E, geležinkelio sistemos e, linijų apibrėžimo. Ir pats pagrindinis matyt dalykas, kad mes visi šiandieną sutarėm, kad reikia Europai nustatyti tą pagrindinį stuburą, geležinkelio ašį, vieną arba dvi arba tris, kurie e, atitiktų transeuropinių tinklų apibrėžimą ir mes ateityje iš tikrųjų galėtumėm labiau koncentruoti finansus, visus savo gebėjimus, koordinatorių darbą ir aš manau, kad mes žymiai greičiau pasiektume bendrų rezultatų, kada iš vakarų į rytus, iš pietų į šiaurę galėtumėm nuvažiuoti traukiniu. Ačiū. Gra Grazie, buona giornata a tutti. Ačiū. Noriu padėkoti vertėjams už tai, kad e, padirbote šiek tiek ilgiau. Posėdį baigiame. Dar vienas prašymas, ponė pirmininkė. Analizavau SIS2 ir man įdomu, ar auditorių rūmai gali ką nors pa pasakyti apie SIS2. Ar pirmininkas galėtų paprašyti audito rūmų pateikti ataskaitą dėl SIS2. Monsieur le Président, Herr Vorsitzender, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Deshalb Das Parlament hatte. Pone pirmininkė, aš nelabai supratau klausimą. Taigi, parlamentas paprašė audito rūmų, tai lybė komitetas, per parlamento pirmininką uh, išsiaiškinti, kaip lėšos yra skiriamos būtent per viešuosius pirkimus SIS-2 sistemoje per pastarosius metus. Tai būtent tai turėjo būti e, specialus e, pranešimas arba e, specialus tyrimas. Ir iš esmės, nes auditorumas pateikė prieštaringus skaičius ir galų galę mes norime išgirsti, kągi pasakys apie tai auditorumai, kaip yra tyriamos tos lėšų panaudojimas, nes iš tikrųjų skubus reikalas yra. Iš tiesų, auditorumai gali padiskutuoti šio klausimo apie viešosius pirkimus šioje srityje. Aš nežinau, aš paklausiu tikriausiai, čia buvo tikriausiai gautas laiškas iš e, Europos parlamento pirmininkų ir kitą savaitę galbūt suteiksiu Jums atsakymą.